I think we can start. Pradėkime darbą. Guten Morgen, liebe Kolleginnen. Labas rytas, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, ponės ir ponai. Pradėkime šios dienos posėdį. Mes patvirtinsime darbo tvarkę, jeigu jūs neprieštarausite ir nesiūlysite pakeitimų, tada kad jų nėra pirmininko pranešimai. Pranešimų neturiu, iš karto trečiasis darbo atvarkės klausimas, tai yra turizmų Task Force Europos turizmo politika, nu, pasikeitimas nuomonėmis su Pedro Ortun. Mes e, pirmą kartą susitinkame šiame posėdėje naujoje kadencijoje. Kolega Ištvan Uhei yra atsakingas už Task Force ir taip pat atvyko generalinio direktorato INTR direktorius, atsakingas už turizmo politiką, Pedro Ortun. Jisai kalbės apie ES turizmo politiką. Sveikinu Ortun atvykus į mūsų posėdį ir šios dienos posėdis sutampa su naujausiu komisijos sprendimu dėl naujosios iniciatyvos. Komisarė Bienkovska šiandien Madrite paskelbs naujas bendras akcijas arba veiksmus ir kovo mėnesį paskelbs komunikatą. Mes atsimename, kad paskutinėme komunikate buvo paskelbtas politinis e, rėmas, politiniai pagrindai dėl ES Europos turizmo politikos. Tai buvo padaryta 2010 metais ir žinoma po to sekė parlamento rezoliucija, kurią parengė Fidansa. Ir po to, remiantis šitą deklaraciją, buvo nuspręsta įsteigti ir task, task Force. Norėčiau paprašyti, kad jūs savo komentaruose uh, šalia informacijos apie veiksmų planą pakalbėtumėt ir apie šitą veiksmų planą, kuris buvo priimtas 2005 metais. Ačiū pirmininkė. Jūs labai aiškiai pasakėte, apie ką jums šiandien kalbėsite. Tai yra du pagrindiniai blokai tokie 2010 metų komunikato pagrindu. Mūsų naujoji komisarė, ponia Žbėta Biankovska, paskelbė prieš dienas Madride Kaip žinote, turbūt kas, kai kas iš jūsų, kas klausėtės ar dalyvaujate tose sutikimuose, buvo internetu transliuomie, mm, aš manau, kad ir mes labai mm, sekėme visas diskusijas ir po visų konsultacijų su viešojo prietos sektoriaus universitetomis šalimis, mm, kurios baigėsi praeitų metų gruodį, žadėjo paskelbti pagrindinių bendrų veiksmų paketą, kad būtų galima sustiprinti Europos turizmo sektoriaus tvarų augimą bendrai Europos Sąjungoje. Taigi, štai kokia situacija. Man atrodo, kad uh, tikrai labai tinkamas laikas apie čia būti pas jūs ir labai džiaugiuosi tą galimybę pristatyti jums um, turizmo klausimų sprendimą komisijoje. Aš nuo 2000-ųjų dirbu šiais klausimais komisijoje. Aišku, ne visada lengva tai daryti, bet Lisabono sutartis. Aš matau, kad yra ir naujų parlamentarų um, pakankamai daug komitete, tai gal aš priminsiu tada trumpai jiems, kad nuo Lisabono sutarties, nuo 2009 lakurčio turime numatytas specifinės kompetencijas trečiame ligmenyje, tai yra ES gali ir turi netgi dėkti, taikyti visą pagalbą, koordinavimą ir papildomo tipo priemonės be to, ką nacionalinės valdžios institucijos valstybės narės ką daro. Taigi, Tai yra 6D ir 195 sutarties straipsniai, į kurie draudžia ES, tai irgi reikia turėti omenyje, harmonizuoti tiesioginius sutarimus susijusius teisės aktus valstybių narių. Tačiau mes turime galimybę siūlyti uh, įvairius paketus priemonių, kurie būtų europinio ar transnacionalinio matmens, kur būtų pakankama europinė pridėtinė vertė ir kurių kryptis būtų tokia, kaip aš jau sakiau, skatinti tvarų konkurencingą turizmo veiklos plėtojimą Europos Sąjungoje. Taigi štai ką mes darėme ir, kaip žinote, dabar mūsų buvęs pirmininkas Tajani, kai 2010 mm, vasarį perėmė e, šį e, šią sritį paskelbė komunikatą ir, ir e, per rekodiškai trumpą laiką, birželį buvo patvirtintas tas 21, 21 priemonės paketas, horizontalios labai svarbios priemonės, tai yra turizmo integravimas į visas ES politikos rytis, kurios gali turėti poveikio turizmui ir tvariam konkurencingumui ir į visas ES finansinės priemonės. Ir tai mes stengiamės daryti per pasarasius dviejus, ketverius metus. Mes e, gyvendame daugum, daugumą, na ne visas, bet daugumą 20 nuostų priemonės ir horizontalių veiksmų. Aš tikiuosi, kad. Mm, galėsime skatinti ES turizmo produktų diversifikavimą. Ir kaip Europos parlamentas dažnai, beveik kiekvienais metais prašo, mes rengiame parengiamosius projektus ar bandomosius projektus bent po vieną kas met. Pavyzdžiui, dėl mm, ICT per kultūros, e, prieinamus e, turizmo produktus, per produktus, kurie e, skirtus intensyviausiam ir mažiau intensyviam turizmo sezonui, per elipsą ir kitus. Kitas priemonės mes dirbame ir 2012 metais buvo paskelbtas konkursas projektams, kaip sakiau, trijose sritise 50-60 pasiūlymų ir tie, kurie buvo po 2014 metų konkurso paskelbimo pateikta, tai buvo daugiau nei 400 pasiūlymų privataus viešo sektoriaus jungtinių projektų, įvairių koncert, konsorcijumų, įvairių valstybių narių projektų. Manau, kad tai geras ženklas. Man atrodo, kad tai suteiks didžiulį um, stimulą Europos transporto sektoriui ir nuo praeito antradienio, kaip yra tradicija, um, prieš Madridę vykstančią Ispanijos tarptautinę um, turizmo mūgę yra skelbiamos naujausios uh, informacijos duomenys. 28 valstybėse narėse vėlgi turizmas išaugo tarptautinis iki 457 milijonų mm, turime tarptautinių turistų atvykstančių į Europos Sąjungą iš trečiųjų valstybių. Taigi 40 procentų e, lygį išlaikome tarptautinio turizmo, tarptautinių turistų atvykimų. Tai aišku, yra ir naujų paskirties taškų, taigi tą spaudimą mes jaučiame, tačiau e, tikrai daug yra turistų ir mes esame antras pagal um, turistų pritraukimą regionas ir vienintelis kuri, regionas, kuris daugiau augo nei um, Europa, tai yra abie Amerikos, ypač Šiaurės Amerika. Um, aišku, dėl tų priemonių, kurias prezidentas Obama paskelbė prieš porą metų dėl vizų supaprastinimo, dėl bendro skatinimo kur, turizmo, kur dalyvauja tiek privataus, tiek valstybinio sektoriaus subjektai. Taigi 14 metais, palyginti su 18 metais, jų augimas buvo 7 procentai, o Europa irgi auga, kalbant apie tarptautinius turistus, jų atvykimą. Aišku, rodikliai gal nėra patys geriausiai, mes norėtumėm, kad mūsų augimas būtų panašus kaip ir ten, pagal turistų išleidžiamas pajamas, tai išleidžiamas sumas tai yra pajamas mūsų iš turizmo. Aišku, dar nėra tie rodikliai patys geriausi, tai aišku mes suprantame, kad, mm, sakykime, pora 3 procentai yra gerai, nes e, reikia suprasti, kad konkurencija yra didžiulė ir tai daro poveikį. Be viso to, ką mes dar padarėme, per pasaulius ketverius metus tai būtų du svarbus dalykai mūsų manimo dėl dviejų ES svarbių teisės aktų. Jūs tikriausiai atsimenate, patvirtiname um, kelionių paketų direktyvos, uh, teisės aktus patvirtinome anais metais, buvo per pirmą svarstymą, pakankamai greitai parlamentas viską padarė, gal sakyčiau net ir per greitai. Uh, ir praeitą gruodį gruodį taryba patvirtino bendrai požiūrį ir mm, pirmasis trilog, techninio trilogo susitikimas su IMKO komitetu įvyks jau šiais jau tuoj pat. Taigi yra svarbių elementų, kurias reikia patobulinti. Mes tikimės, kad šis komitetas kartu su darbo grupe, Task Force, kartu su Rimko komitetu per trilogą tuos lasmus spręs ir būtų svarbu, kad ir jūs stebėtume tuos tril, techninio trilogo posėdžius, kurie prasideda kitą savaitę. Ir dar vienas dalykas, kas mūsų manimų pats svarbiausia, tokia sėkmė komisijos lygmenių būtų e, bendras e, patvirtinimas visos komisijos po dviejų metų, tai yra Šengeno vizų susitarimo pežios e, dokumentas. Mes kartu, ponas Tajanis ir ponė Malstrom tuo metu, um, komisija taikiomis jungtinėmis pastangomis vasarį patvirtino dokumentą, diskusijos taryboje baigtos, jie visą tekstą išanalizavo ir pabaigė tą darbą praeitą savaitę. Parlamentas dar nepradėjo darbo lybė komitetas, kuris yra pagrindinis šiuo klausimu. Mm, kitą savaitę, man atrodo, pradės darbą, gal vasaro mėnesį pradės darbą e, tuo klausimu. Čia ne viskas yra vien gera žinia, yra ir blogų žinių. Mm, taryba išėmė visus supaprasnimus, visą harmonizavimą ir visas supaprastinimo, e, palengvinimo priemonės. Na, ne visiškai visas, bet 80-90 procentų to, ką komisija buvo pateikusi savo pasiūlymę, tai man atrodo, tai manau, kad kai kas iš jūsų žinote tai puikiai, nes nekartą tai sakėme nuo rugsėjo mėnesio, matėme, kad e, taryboje diskusijos netą kryptimi keliaujame, mes matome, kad tikrai parlamente jūsų laukia milžiniškas darbas tam, kad būtų galima paskatinti tokias supaprastinimo priemonės, kurios būtų palankios ekonomikai, šiai ūkio šakai ypatingai. Aš tikiuosi, kad prie lybės darbus galėsite prisidėti ir tikrai mm, sustiprinti, netgi padidinti to procentą, 40 procentų mes išlaikytumėm iš tų valstybių, kuriams netaikomas bevizis režimas iš ES pusės, ypatingai tai svarbu. Mm, taip pat mes mm, sugebėjome įtraukti į Europos struktūrinius fondus 14-20 programiniam laikotarpiu daugiau nei 2 trešdalis regioninių programų, daugiau kaip 300 300, iš daugiau kaip 300 um, regionų, per 200 regionų pateikė pasiūlymų per regionės operatinės programas, socialinis, regioninis, sanglodos fondas, um, kaimo plėtros fondas. Tai yra tikrai um, didžiulis interesuotumas plėtoti turizmą valstybėse narėse, gal netgi labiau regionuose, nes aišku, jie yra pagrindiniai subjektai šioje srityje. Tai, ką mes padarėme anais metais, mes parengėme visą pagrindą, mes e, visada pasinaudojame tą tarpinį laikotarpį, tarp, kai vyksta rinkimai, pasirengti tolesniam darbui ir dabar vyksta dabar konsultacijos e, ir dėl reguliavimo ir dėl ES turizmo ateities vizijos, viskas buvo paskelbta jau rugsėjai, visi rezultatai Ir mes to pagrindu pradėjome dabar jau formalesnės konsultacijas. Kaip žinote, kaip atsimantė ponia Kraminė kartu su ponia Silvija Kosta, kultūros komiteto pirmininkė. Mm, vyko tikrai um, labai geros diskusijos uh, spalio mėnesį dėl keturių temų. Taip pat uh, vyko diskusijos gruodžio pirmą dieną Europos turizmo dieną ir, ir irgi turėjote galimybę Briuselėje dalyvauti, e, girdėti apie ją. Taigi tų diskusijų pagrindų kur buvo daug suinteresuotų šalių atstovų. Tuo pagrindu mes parengėme ir naujai komisariai parengėme tokią kalbą, kurią į visą ir perskaitė. Mes labai džiaugiamės tuo e, Madride tik ką ir e, išvardysiu e, aštuonias pagrindinės iniciatyvas kurias įsipareigojo renkti detaliau ir pateikti Europos turizmo formui, kuris įvyks šiais metais Luksemburgui pirmininkaujant uh, rugsėjo 17-18 dienomis e, Luksemburgė. Tai pagrindinės tos iniciatyvos yra mm, paremtos labai plačių konsensusų tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus subjektų, nes iššūkiai yra didžiuliai, tačiau situacija yra gera. Europos Sąjunga pagal BVP užimtumą, aišku, mes esam labai svarbus regionas, trečias pagal tuos rodiklius ir mes geriausiai atsilaikome kriziai, tikrai esame labai atsparus, tačiau tai nereiškia, kad tų iššūkių trūksta, jų tikrai yra nemažai. Ir aš dabar aptarsiu. Tikrai diskusijos buvo plačios. Visų pirma, demografiniai pasikeitimai tiek kiekybiniai, tiek kokybiniai, daugiau pagyvenusių žmonių. Uh, daugiau turistų, kurie kelia aukštus reikalavimus, kurie nori m, mm, konkrečiai jiems pritaikytų produktų. Antras dalykas yra skaitminė revoliucija, kuri greuna tradicinius modelius, daugumą įprastinių tų turizmo modelių jį greuna tai ir, ir tikrai tai labai didelis antrasis iššūkis, trečias iššūkis dar kartą. Uh, Tai yra tas faktas, kad reguliavimo bazė dėl turizmo yra labai sėtinga. Ne tiek europinių lygmenių, mes čia gal turime 10-12 maksimum direktyvą reglamentų, kurie tiesiog ar tiesiogiai e, liečia turizmą, bet regioninių, nacionalinių, vietos, provincijų, netgi rajonų lygmenių yra labai skirtingų, labai nenuoseklių, labai įvairių, įvairių taisyklių, administracinių praktikų ir taip toliau visą tai reikia e, suderinti, suvienodinti, su, supaprastinti, Čia labai daug darbo yra vietos regioniniai valdžiai ir reikia taip pat gerinti mūsų turizmo darbuotojų įgūdžius, nes tikrai ir skaitmeninių įgūdžių trūksta, ir kalbinių įgūdžių trūksta, ir to tokio nusiteikimo, orientavimosi į paslaugos teikimą, ypač kai eina kalba apie turistus, kurie atvyksta iš trečių šalių su visiškai kitokiais kultūriniais įpročiais iš Kinijos, iš Rusijos, iš kitur, jie nori visiškai kitokio tipo aptarnavimo, tai reikia mūsų darbuotojų klientus e, iš tikrųjų apmokyti, kad jie turėtų gebėjimų suteikti daug geresnę paslaugą. Ir e, reikia atsakingesnės, svaresnės turizmo politikos ir valdymo. E, ir galvojant apie paskirties taškus, apie įmonės, kurios dirba toje srityje. Ir mes patys turime elgtis daug atsakingiau, kai keliaujame po Europą ir vis, po visą pasaulį. Galvojant apie mūsų verslą, apie mūsų paskirties taškus. Aišku, uh, jau dauguma mm, galvoja apie tą tokį atsakingą tvarų požiūrį, bet tačiau daug ką dar galima padaryti toje srityje. Toliau dar vienas iššūkis, tai yra, ką reikia galvoti, tai yra sezoniškumas, ypač su tuo reikia dirbti. Mm, ir dar e, didesnis iššūkis yra geresnis, stipresnis europinių paskirties taškų propagavimas, reklamavimas, pristatant paneuropinius įvairius projektus. Čia mums reikia stiprinti savo darbą tas ir tai. Ir tuo pagrindu, tų aštuonių iššūkių pagrindu mes parengėme kalbą. Trumpai perskaitysiu aštuonias pagrindinės iniciatyvas kurias komisarė Bienkovska pristatė labai tvirtai, su didžiuliu ryštu ir mes visi labai džiaugiamės dėl to. Taigi, ji pasakė, kad vasarą, laukiant rugsėjo vidurio Luksemburgo formo, jį pristatys aštuonias pagrindinės iniciatyvas. Pirmoji yra pabandyti su, pasistengti supaprastinti su, su suderinti, aišku, visiškai gerbint subsidiarumą, mm, visą tą reguliavimo bazę, visas taisyklės. Aišku, mes neturime kompetencijos e, nacionalinių, regionių, vietos lygmenių kažką daryti, tačiau mes galime rekomenduoti, mes galime skatinti, pro, paprovokuoti valstybėse narėse rimtas diskusijas, kad būtų galima derinti, vienodinti, paprastinti taisyklės. Toliau galvojant apie skaitmeninės bendros rinkos iniciatyvą, kurią mes rengėme paraleliai su vicepirmininku Ansip, e, kaip jūs jūs žinote, tikriausiai e, turime galvoti apie ekonominius, teisinius, socialinius e, visus elementus ir tokias platformas, kurios leistų vertinti skaitmeninės priemonės ir jų poveikį turizmo pramoniai. Mes tikrai skatinsime e, tas diskusijas, platformas kūrimą, nes tai yra labai sudėtingas, aišku, klausimas, yra skaitmeninės technologijos užtikrina tikrai globalius verslo modelius, informacija yra irgi globali, o teisinė bazė yra labai sudėtinga ir nėra tikrai moderni, nėra pakankamai atnaujinta. Čia bus pasiūlymai. Toliau, įgūdžiai, gebėjimai, įgūdžių gebėjimų stiprinimas, gerinimas. Ketvirtas, um, tvaraus ir atsakingo turizmo skatinimas um, per Europos atsakingo turizmo hartijos patvirtinimą. Tai ta hartija egzistuoja jau dviejus metus, mes apjungėme visus subjek, suinteresuotus subjektus mm, iš verslo, iš profsąjungo, iš pilietinės visuomenės NVO, akademinių sluoksnių atstovus. Mm, ji labai aiškiai pasakė, kad hartija galų galę jau turi būti patvirtinta, nes ji parengta jau mm, ir tai turi būti padaryta iki vasaros. Penkta iniciatyva būtų tęsti toliau propaguoti vis, toliau propaguoti visas iniciatyvas, kurios leistų kovoti su sezoniškumu. Mes galvosime apie įvairias iniciatyvas, kad būtų galima paskatinti keliones ir um, ne sezono metu, kuomet yra mažiau intensyvus keliavimas. 2015 biudžete jau yra numatytos priemonės tam, mes dirbame ir su Brazilija, ir uh, E, su JAV kiek mažiau, tai yra penktas tipas veiksmų. Šeštas būtų yra dar didelis poreikis vis dar, kas tas yra labai svarbu jūsų komitetų transporto sektoriui, propaguoti e, intermodalumą, savaikumą, transporto jungtis tarp įvairiausių transporto rūšių, ypač galvojant apie periferiją, apie salas, tas paskirties taškus periferijoje tikrai labai daug ką dar reikia padaryti transporto srityje, aišku, jūs tą puikiai žinote, kadangi tai, tai aktualu aktualu ir transporto sektoriui, ir turizmo sektoriui. Toliau mes siekėme privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystės, kaip, kaip JAV pavyzdžiui padarė, kaip Vokietija daro, kaip Australija daro, tos didžiosios paskirties valstybės su tom stambiom, e, stambusiai regionai, kodėl mes negalime to Europoje padaryti. Mes galime bendrai e, reklamuoti Europą kaip paneuropinį tokį turizmo paskirties tašką ir pritraukti turistus aspektus. Taip. Uh, Ir galiausiai dar viena sritis, tai yra reikia gerinti, stengtis gerinti turizmo klausimų valdyseną visur, visais ligmenimis. Komisijai paskutiniais mėnesiais mes jau su, tarp, tarp žinybinė darbo grupė vėl sušaukėme, kad būtų galima dirbti tą kryptimį. Jūs irgi tą darbo grupę parlamente sukūrėte, intergrupę turite dėl tur, turizmo, kultūros paveldo ir taip toliau, savo iniciatyvos pranešimai. Tai yra gerai gerai. Tai yra geri ženklai ir mes labai džiaugiamės jūsų iniciatyvomis. Taip pat skatiname ir valstybėse narėse darbą šioje srityje. Jos turi geriau bendradarbiauti ir su savo regionais turi um, dalytis informaciją, renkti kolegų peržiūras, konsultacijas. Dar to trūksta. Ir galiausiai pats sektorius dar kol kas nėra pakankamai. Mm, koordinuojamas, prisotintas, tai dar trūksta tokių bendrų klausimų sprendimo, dar mes tą bandome jau 10-12 metų tai daryti, pavyzdžiui, kad būtų dirbama ir vizų politikos klausimais, ir to bendro reklamavimo paskirties taškų klausimais, ir e, tai yra, kas yra bendrai rūpintis klausimai. Aišku, turizmo sektorius turi dirbti iš vien, ne vien tik tai galvojant apie E, pagrindinį turizmo tą sektorių, bet reikia galvoti ir apie madų e, e, sektorių, apsipirkimo, pavyzdžiui, sektorių, mažmeninę priekybą, pavyzdžiui, ir panašius dalykus. Tai yra ta pridėtinė vertė, kurią gali sukurti turizmas. Tai gal tiek, aš lauksiu jūsų komentarų, tiesiog pamiršau pasakyti, kad mes atsižvelgėme ir į diskusijas, kurios vyko graučio trečią dieną, kuomet buvo pirmas um, susitikimas su Franceskinį, Italijos ministru, tada jūsų buvo labai gerų idėjų išsakyta ir mes tikrai viską pasižymėjome ir, ir visą tai įtraukėme į savo darbą. Ačiū. Ačiū, ponia Ortunai, už e, jūsų įžangą. Prieš suteikdamas vicepirmininkui, e, ponui Vei, žodį norėčiau pasveikinti pono reikės svečius, 32 studentus iš Bordo universiteto, taigi sveiki atvykę į mūsų komiteto posėdį. Ačiū ponai Ortum už jo pranešimą. Manau, turėtume skirti daugiau laiko apsvarstyti klausimams, kuriuos išvardino pailiui ponas Ortun. Aš, būdamas darbo grupės koordinatoriumi, noriu pirmiausiai su jumis pasidalinti savo mintimis. Pirmiausiai, manau, kad visiems, kurie su mūsų darbo metodais nėra taip e, artimai susipažinę, parodyti, kad mes turizmo srityje turime prisimti atsakomybę. Padėtis yra šiek tiek kebloka, nes mes esame atsakingi už šią sritį, tačiau iš tiesų neturime labai daug įgaliojimų, nes turizmo sritis priklauso valstybių narių įgaliojimų sričiai, kaip ponas Ortun jau minėjo, <clears throat> turizmas yra trečias pagal dydį Europos ekonomikos sektorius, kuris nuolat auga ir ištikrina ekonomikos augimą. Jeigu parlamentas, komisija ir parlamento nariai savo rinkimo apygardose kalba nuolat apie tai, kad reikia jog auktų ekonomika, reikia kurti naujas darbo vietas, tai e, šių tikslų siekiant turizmas yra labai svarbi priemonė. Taip, mes neturime teisėkuros įgaliojimų šioje srityje, tačiau nepaisant to turėtume šiam sektoriu, šiam temai, šiai temai skirti daugiau dėmesio. Mes regime virus neformalius e, sustikimus ir kiekvieną dieną svarstame šios klausimus. Manau, kad e, taip pat ir parlamentas bei komisija turėtų skirti jai daugiau dėmesio per artimiausias savaitės ir mėnesius mūsų darbo grupės veiklos kontekste. Dėsiu pastangas tam, kad šis sektorius taptų pastebimesnis ir tiek transporto komitete, tiek visame Europos parlamente reiktų imtis atitinkamų veiksmų. Turiu keletą pasiūlymų. Pavyzdžiui, turėtume paskirti ponę Bienkovską į kitą mūsų darbo grupės posėdį. Komisija yra už šią temą atsakingas narys, tačiau jau kelis mėnesius mes su juo nesusitikome, nebuvome susitikę, būdama šio komiteto nariu, savo laiku pasiūliau ją pasikviesti į posėdį, tačiau pirmininkų suėga šiam pasiūlymui nepritarė, todėl aš siūlau pasikviesti ponę Bienkovską į kitą darbo grupės posėdį, nes mums reikia su ją kalbėtis, bendrauti. Reikia vystyti dialogą. Aš susipažinau su 2011 metų ataskaita. Ir tai buvo paskutinis kartas, kai, pas, kai buvo parengta ataskaita turizmo tema 2011 metais, vertinant naują teisinę aplinką, kuri tuo metu buvo patvirtinta. Aš norėčiau paklausti, kas per tą laiką pasikeitė nuo 2011, kokie rezultatai pasiekti. Ir aš esu naujas parlamento narys, taigi man šie klausimai rūpi. Noriu sužinoti, ar buvo imtasi kokiu nors veiksmų turizmo sektoriu, parengus šį pranešimą 11 metais, ar kas nors pasikeitė, taigi aš siūlau per kitą darbo grupės posėdį išsiaiškinti, ar buvo imtasi kokiu nors veiksmu parengus šį pranešimą, nes priešingų atveju, jeigu jokių rezultatų ir veiksmų nebuvo imtasi, tai nėra prasmės tokių pranešimų rengti. Trečias dalykas, kitose komitetuose lybė įtre imko svarstamos taip pat su turizmu susijusios temos. Ir galbūt dauguma tų komitetų narių tikrai į pirmiausiai nesiekia ginti turizmo interesų, tačiau mes turėtume to rūpintis. Ir aš e, labai tikiuosi, kad mes turėtume imtis žygių, kad kitose komitetuose dirbantis kolegos nepamirštų turizmo. Taip pat šioje salėje yra nemažai ekspertų, atstovaujančių skirtingoms turizmo sritims. Sąveika transporto komiteto nariai e, nagrinėja ne tik turizmo sąveiką su transportu. Mes turime siekti, kad ir kitose komitetuose dirbantis kolegos atsižvelgtų į turizmo interesus ir aš tikiuosi, kad mūsų sekretariato darbuotojai šią linkmę padės darbo grupės nariams. Kita mūsų užduotis yra palaikyti Izabela Delmonte, praneš, kuri yra pranešėja šią temą, panas Ortun apie tai jau kalbėjo, kad e, ši įsteigta darbo grupė yra iškai naujas darinys, taip pat veikia ir e, turizmo intergrupė parlamente, laimė šios intergrupės pirmininkas sėdi šiandien salėje. Manau, kad su intergrupe mes turime nuolat palaikyti ryšį, kadangi jos veiklos sritis yra daug platesnė, o e, darbo grupė, kurios e, nariais mes esame veikę tik tai mūsų transporto komitete. Tačiau, žinoma, visi intergrupės nariai gali pranešėjai teikti savo pasiūlymus ir kadangi aš koordinuoju šią temą, tai tikrai raginčiau visus veikti aktyviai ir suinteresuotiems subjektams parodyti, kad iš tiesų norime padėti turizmo sektoriui. Tikrai būtų gerai, jeigu galėtume visus teikiamus pasiūlymus paremti yra tinkamu turiniu atitinkamais darbais. Siūlau darbo grupės posėdžius rengti kartą per mėnesį, jau nemažai pasiūlymų sulaukiau dėl darbo tvarkės, juos perduosiu sekretariatui ir žinoma, nekantriai laukiu ir daugiau pasiūlymų. Taip pat norėčiau paprašyti komiteto pirmininko ir sekretariato darbuotojų darbo grupės posėdžių netraktuoti kaip e, komiteto darbo tvarkės e, ir posėdžių sudėdamųjų dalių. Mes, aš norėčiau, kad mūsų posėdžiai vyktų atskirai, nepriklausomai, kartą per mėnesį. Tačiau a, e, turiu šiokių tokių problemų, kadangi nežinau, kas iš čia sėdinčių salėje priklauso mūsų darbo grupiai. Prašau pakelti rankas, galbūt būtų geriau. Kas yra turizmo darbo grupės narys? O tai parodo, kad daug sudėtingiau yra tarpusėje kalbėtis dalyvaujant komiteto posėdėje. Todėl aš prašyčiau, kad mes kaip kaip e, oficiali komiteto darbo grupė galėtume posėdžiauti kitų laiku, o ne o, o, ir prašau, prašyčiau, kad mūsų darbo grupės posėdžiai nevyktų ir nebūtų traktuojami kaip atskiras komiteto posėdžio darbo tvarkės klausimas. Taigi labai tikiuosi, kad mūsų darbo grupė veiks aktyviai ir kad mes sugebėsime jums pas, pateikti vertingų pasiūlymų. Dar kartą dėkoju uždėmesi, dėkoju ponui e, Ortunui už jo e, pastangas dirbti turizmo srityje. Ačiū. Aš norėčiau patikslinti, kad komitetas nusprendė, kad šita darbo grupė yra mūsų komiteto veiklos sudėtinė dalis Taigi mes turime pasirengę, esame numatę ir vertimą. Šioje darbo grupėje yra 19 narių ir kiekvienas, kuris nori dalyvauti šios grupės veikloje, gali prie jos prisijungti. Vandekamp. Porą minučių. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau palinkėti sėkmės vicepirmininkui, pirmininkaujant koordinuojant turizmo darbo grupės veiklą. Europos liaudės partijos frakcija sieja didelius lūkesčius su šia turizmo darbo grupė. Tikiuosi, kad per būsimus ketverius su pusę metų jūs sėkmingai dirbsite. Pona Ortūna ponai Artūnai, Enter generaliniam direktoriui norėčiau padėkoti už sutiktą informaciją ir tikiuosi, kad su mūsų frakcija bent jau jūs tikrai galėsite glaudžiai bendradarbiauti per busimuosius um, keturis su pusę metų. Aš kalbėsiu trumpai, nes yra labai daug kolegų kitų, kuriems rūpi turizmo klausimai ir nenorėčiau jų laiko atimti du klausimus ir du pastebėjimus turiu. Yra nemažai piliečių iš Kinijos, Brazilijos, trečio pasaulio, e, tai yra kylančios ekonomikos šalių, kurie norėtų apsilankyti Europoje, sustiprinti mūsų ekonomikos sektorių. Noriu paklausti pono Ortuno, kaip ketinama derinti tarpusavyje turizmo plėtrą ir saugumo aspektus. Praėjusiu metu įvykiai išpolis Paryžiuje, po jų buvo patvirtintos naujos saugumo priemonės, vakar buvo pristatytas 44 priemonių sąrašas, kurios priemonių, kurios nori gyvendinti vidaus reikalų generalinis direktoratas. Taigi, kaip šios aspektus tarpusavėje suderinsime? Saugumo tema yra labai svarbi, turime siekti jį užtikrinti, tačiau e, mūsų siekis leisti laisvai atvykti turistams į Europą ir e, tuo pačiu užtikrinant, siekis užtikrinti tinkamą saugumo lygį turi būti kažkaip derinami. Taigi, kaip jūsų generalinis direktoratas ketina tą dalyką tarpusavėje, šios du dalykus tarpusavėje suderinti. Izabela Del Monte dabar žodis. Grazie, innanzitutto da... Ačiū. Labai džiaugiuosi, kad šita darbo grupė buvo įsteigta. Ji padės remti turizmo politiką ES lygmeniu. Dvylika milijonų darbuotojų dirba šioje šakoje ir todėl mes negalime nekreipti dėmesio į ją. Labai daug tikiuosi, tikėjausi iš Neapolio forumo tokios temos kaip šio sektoriaus skaitmeninimas, e, turistinių krypčių e, nustatymas ir taip pat yra labai daug kitų temų, kurias reikėtų nagrinėti įgyvenint ES turizmo politiką. Be to, kadangi kompetencija atitenka nacionaliniams ir regioniniams E, regioniams struktūrams, tai mes negalime daug kištis į šitą verslo šaką. Tačiau, pavyzdžiui, skaitmenimas galėtų būti vienas iš mūsų, viena iš mūsų veiklos sričių. Tačiau, kita vertus, turizmas yra susijęs su daug kitų sričių, pavyzdžiui, maisto pramonės, e, mados, e, pardavimų sektoriais ir taip toliau. Todėl reikėtų pagalvoti apie finansinės priemonės, kurios galėtų padėti užtikrinti tvarų turizmo verslo plėtojimą. Taip pat norėčiau sužinoti, kaip yra vertinama Europa kaip turizmo uh, kryptis ir kaip yra pristatoma Europa turistams kaip e, prekinis ženklas, kaip būtų galima sustiprinti šitą veiklą. Danke sehr. Dėkuoju. Uh, well, thank you very much, Chairman. Thank you for uh, the Commission. Ačiū, pirmininkė, dėkuoju komisijos atstovui už labai išsame apžvalgą. Aš esu dirbusi ir oro bendrovių e, verslo srityje, taip pat ir turizmo srityje, todėl turi sukaupusi tam tikros patirties. Aš manau, kad ir Europoje, ir valstybėse narėse yra sukurta tam tikra šio verslo srities e, patirtis. Ji yra didžiulė ir uh, Kalbant apie nacionalinę politiką val, vyriausybės, reikėtų pasakyti, kad turizmo sektoriuje vyksta labai nuožmi konkurencija ar jungtinės, jungtinės karalystės ar Austrijos turizmo sektoriai konkuruoja tarpusavį, kadangi kiekvienas nori pritraukti kuo daugiau turistų į į savo šalį yra pakankamai daug šalių turinčių labai gilę istoriją, e, gražią gamtą ir kai kurios valstybės prieš 20 metų turėjo visiškai nedaug galimybių pritraukti turismų, turistus, o dabar turėdami galvoje, kad prasidėjo konkurencija, ir baigėsi šaltasis karas ir todėl turistai vyksta įvairiausiamis kryptimis. Pavyzdžiui, reikėtų pagalvoti ir apie Kiniją ir kitas turizmo kryptis ir reikėtų e, pagalvoti apie tai, kaip užtikrinti, paskleisti informaciją apie saugumą ir kitus aspektus. Kaip būtų galima standartizuoti turizmo paslaugas? Standartizacija yra bendra savoka. Mes pasaraisiais metais apie tai kalbėjome komitete, tačiau mes uh, uh, galvojame apie uh, viešbučių saugą priešgaisrinę saugą, ar nuvyktume į Vokietiją arba kitą valstybę, mes laukiame, kad būtų laikomasi panašių saugumo uh, standartų, todėl mes turėtume įsigilinti į šitos dalykus, žinoma, nelyzdami į subsidiarumo klausimus. Norėčiau e, pristatyti ECR naują narį Dalton, kuris atvykęs į šitą posėdį, o norėčiau padėkoti pranešėjams taip pat už jų patiktą informaciją. Bilbao. Sí, muchas gracias, presidente. Yo... Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Ortun už jo pateiktą informaciją. Labai taip pat norėčiau padėkoti komisijai už labai aiškų požiūrį. Dėl tų devinių punktų, kuriuos mes turėtume nagrinėti, labai svarbu užsitikrinti aiškę kryptį ir taip pat parlamentas ir taryba turėtų nusibriežti labai aiškus tikslus įvertinant turimus išteklius. Kolega Utei kalbėjo apie aštuonias pagrindinės iniciatyvas, kurios turėtų užtikrinti turizmo tvarumą. Tačiau tvarus turizmas turėtų būti ir suprantamas kaip integruotas turizmas, kadangi reikėtų nepamiršti ir asmenų su negale ir jie turėtų turėti galimybę pasinaudoti naujomis galimybėmis ir taip pat surasti savo vietą plačiame turizmo sektoriuje. Be to mes kalbame apie augimą, e, turistų srautų didėjimą šiais metais ir ateityje. Mes kalbame apie e, sąveikos tarp atskirų sričių užtikrinimą, tačiau reikėtų pagalvoti ir apie tos sąveikos užtikrinimą tarp atskirtų, atskirų transporto rūšių. Mes Čia turėtume kalbėti ne, ne tik apie turizmą, bet ir integruotas transporto rūšis turizmo srityje. Baskų krašte, pavyzdžiui, yra trisdešimt penki procentai turistų 35 procentai turistų atvykstančių į Baskų šalį užsisako viešbučius ir paslaugas internetu. Taigi mes galėtume sustiprinti šitą sektorių, mes turime suformuluoti savo tikslus ir žinoma, turime išsiaiškinti, kokios mūsų galimybės. Bet to reikėtų į planus įtraukti ir regionus. Kolega Ortūn apie tai kalbėjo. Dėkoju G. Levens. Thank you, Chair. Um, can I echo uh, my... Aš norėčiau pritarti kolegoms ir taip pat norėčiau pasidžiaugti, kad buvo įsteigta turizmo reikalų darbo grupė ir norėčiau padėkoti kolegai Orton už jo pristatymą, kuris e, apžvelgė svarbiausius ES turizmo politikos aspektus. Labai malonu dalyvauti šioje diskusijoje, kadangi iš tikrųjų čia glūdi labai didelis ekonomikos e, e augimo potencialas Iš tikrųjų, potencialas yra didžiulis, jis yra nepakankamai išsamtas ir mes galim, turime juo pasinaudoti. Tvarus augimas ir tvari turizmo plėtra turėtų būti siejama su transporto jungtimis, su kultūros, nacionaliniais, istorinių aspektais, istorinių paveldų, tradicinių paveldų ir taip toliau. Visi tie klausimai buvo paminėti. Taip pat buvo minėtas pasiūlytas apie viešojo ir privataus sektoriaus e, partnerystę. Iš tikrųjų, tai yra vienas iš svarbiausių projektų. Be to reikėtų atkreipti dėmesį ir mažas ir vidutinės įmonės šiuose sektoriuje, jos regionų lygmenių vaidina svarbiausią vaidmenį. Jas reikia taip pat paminėti kaip uh, svarbes veikėją šiame e, sektoriuje, bet to, ką komisija siūlo, e, kad mažos vidinės įmonės labiau įsitrauktų į turizmo sektorių valstybėse narėse. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju kolegai Ortūn už jo labai išsamius paaiškinimus Taip pat norėčiau padėkoti komisijai, kuri turizmui skiria labai didelį dėmesį. Iš tikrųjų, krizės metu šitas sektorius pakankamai nukentėjo. Be to, konfliktas su Rusija atneš neigiamų pasiekmių šiam sektoriui, Ispanijai taipogi Taigi e, konfliktai, tarptautiniai konfliktai visuomet e, net neša naudos turizmo verslo plėtojimui. O aš norėčiau pasiteirauti apie galimybės veikti toliau šiomis aplinkybėmis ir taip pat reikėtų dar istoriškai įvertinti mūsų veiklą turizmo srityje. Galbūt reikėtų pagalvoti, kaip mes turėtume derinti savo veiklą, dirbdami įvairiuose komitetuose, pavyzdžiui, iš Brazilijos, iš Kinijos, iš kitur atvykstanti turistai susiduria su įvairiomis problemomis ir mes turėtume galvoti, kaip jas išspręsti. Dabar grįžtant prie turizmo apskritai, e, turizmo klausimo aptarimo parlamente. Ankstesnėje kadencijoje labai retai buvo išryškinamas teisinis pagrindas, kuris leistų mums veikti. Aš manyčiau, kad apskritai būtų galima geriau bendradarbiauti tarp komitetų, tačiau jeigu uh, teisinis pagrindas nėra pakankamas, tuomet sunku galvoti apie iš biudžeto skiriamas lėšas turizmo sektoriui. Žinoma, baigiant reikėtų konstatuoti, kad tie, kas nedirba darbo grupėje, nebūtinai nėra suinteresuoti šią veiklą. Aš manau, kad nors ir darbo grupėje yra nepak, nelabai daug e, kolegų, aš manyčiau, net ir nebūdami darbo grupės oficialūs nariai, galėtume prisidėti prie jos veiklos. Mes galėtume bendradarbiauti. Norėčiau paprašyti jūsų kalbėti neilgiau negu numatyta, norėčiau suteikti žodį ir kitiems kolegoms. Luis Pascal. Ir norėčiau pasveikinti su gimtadieniu, atrodo, jisai už vakar buvo. Ačiū pirmininkė, dėkoju kolegai Ortūn. Pasiūlymai, kuriuos jūs pateikėte, yra įdomus, reikėtų toliau juos plėtoti. Neturime labai daug laiko plėstis, Todėl norėčiau pasidžiaugti, kad yra įkurta darbo grupė, o, o ispanai iš tikrųjų visada pasisako už turizmo plėtojimą, kadangi mes po Prancūzijos ir esame trečioji pagal e, turistų srautus valstybė. Iš tikrųjų, reikėtų tam tikrų nuostatų, tačiau jos turėtų būti aiškios, konkrečios, tačiau kuo kokybiškesnės. Svarbu, kad išvengtume e, konflikto. Reikėtų ir konkrečių nuostatų, ir gero bendradarbiavimo. Ispanijoje yra siekiama pagerinti sezoninį turizmą, tai kreipti dėmesį ir į kitas turizmo grupės, pavyzdžiui, jaunų asmenų e, turizmą, pavyzdžiui, Erasmus studentams numatome tam tikras paslaugas, žinoma, ne tik tai maitinimo ar e, gėrimų srityje. Labai svarbu plėtoti, pavyzdžiui, ir sveikatos turizmą. Be to, turizmas gali paskatinti kultūros mainus ir susijęti įvairias rytes, sritis tarpusavyje. Darbo grupės koordinatorių linkiu, kuo geriausios sėkmės ir žinoma bendradarbiausime su juo. Nilsin. Tack så mycket. Jag har eh, två kommentarer på två minuter. Det första handlar om regionerna. Keturis komentarus norėčiau išsakyti per dvi minutės. Pirmiausia, noriu paklausti, ar teisinga komisijos pateikta informacija apie tai, kad 200 regionių programų vykdomų Europoje turi būti įgyvendinamos e, pagal atitinkamą strategiją, teikiant pirmenybę turizmui, nes būtent per regionų plėtros fondo labai daug lėšų skiriama regionams. Puikiai žinome, kad praeisiais metais prasidėjo naujas programavimo laikotarpis ir e, projektai yra rengiami. Taigi regionams ši situacija yra gera, tačiau reikėtų dar daugiau papildomų įgaliojimų jiems suteikti. Galbūt regionų plėtros komitetų galėtume bendrą klausimą surenkti svarstant regionų plėtros ir turizmo temas. Kita tema susijusi su inovacijomis. Jų šiek tiek pasigėdau jūsų dėstomose mintise. Aš e, atstovauju regionui, e, kuris nieko neišsiskiria, tačiau e, prieš dešimt metų jame buvo įkurti kompetencijų centrai ir, ir, ir Juose stengiamas suderinti tarpusavį turizmą, laisvalaikį ir e, sportą. Taigi manau, kad pasitelkdami turizmą mes galime paskatinti ir kitų sričių augimą bei inovacijų dėgymą įvairiose Europos regionuose. Manau, turėtume pasistengti susidaryti bendrą vaizdą apie tai, kokia yra padėtis šios Europoje ir pasikeisti patirtimi ir informacijai. Um, Ačiū pirmininkė, aš noriu padėkoti pana Artun už uh, pristatymą. Atrodo, kad uh, daugumą klausimų uh, susijęs su verslo užimtumo, MVI reguliavimo baze, skaitminė bendra rinka, įgūdžių, stiprinių sezoniškumų, visą tai labai aktualūs klausimai, remiu tai, galvojant apie darbo grupę, reikėja, reikėtų ne vien tik tai bendrų dalykų, reikėtų specifikos, konkretesnių dalykų. Manau, kad visi tie, kas susijęs su turizmu, turizmo paslaugų teikimu, mm, norėtų, kad iš tikrųjų būtų parengti geri produktų, produktai, kad tos iniciatyvos leistų pritraukti turistų. Mes galvojame, kad reikėtų žiūrėti į prieinamumą, transporto jungtis, tas nepaprastai svarbu. Uh, Mm, regionai, Airija kaip ir Velsas, pavyzdžiui, <laughs> sakykime, panašus regionai, tai mes gal konkuruosime su panašiais regionais ir prieiga prie transporto, transporto visos tos jungtis, kad, patekti, kad galima būtų patekti į Airiją yra labai svarbu. Aišku, negalime užtikrinti traukinių transporto, taigi avialinijų darbas yra labai svarbus, kaip ir jūros keliai, tai reikia reikia galvoti apie tai, ką būtų galima padaryti, remiant tokius regionus mm, užtikrinant tokias e, transporto jungtis, nes gali parengti geriausius turistų pritraukimo planus, jei nebus transporto, nebus kaip tuos turistus atvežti. Mm, tai manau, kad reikėtų sutelkti dėmesį būtent į tuos dalykus, konkrečius, specifinius tokius elementus toje srityje. Ir Labai svarbu, kad ir komisarė atkreipė tai dėmesį, nes tai labai svarbu. Cláudia Aguilar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eh, e, de facto, acho que estamos aqui todos. Ačiū pirmininkė. Manau, visi čia susirinkę. Kalbame apie nepaprastai svarbę sritį turizmo sektorius. yra labai reikšmingas mūsų ekonomikai ir todėl taip pat svarbu yra pripažinti, kad jis vaidina lemiamą vaidmenį kai kurių regionų plėtros atžvilgių, ypač kai na, kalba apie tokiausius regionus, kurie vis tik tai turi didelį turizmo potencialą. Aš kalbėčiau apie Madeirą. Vienas iš tokių regionų, kuris turi e, didžiulį turizmo potencialą. Tai tikrai Portugalijos toks vienas iš tokių regionų. Noriu pasveikinti Panortun paaiškinimus dėl to, kas yra daroma šias rytėje ir noriu sutelti dėmesį į esminį dalyką. Tai yra įmonių šio sektoriaus įmonių atsparumas. Aišku, visa ES pergyveno krizę, bet kai kuriuose valstybės analise ta krizė buvo juntama ypatingai aštriai. Aš kalbėčiau apie tokias mm, kompanijas, kur mm, ieškoma įvairių finansavimo variantų. Tai ką mm, komisija galvotų šioje srityje, kaip būtų galima padėti MVI gauti reikalingą finansavimą. Ir vėlgi, mm, žiūrint į, į viską iš Madeiros autonominė regiona, aš norėčiau paklausti dėl klasterių, dėl mm, jūrinių ir pakrančių įvairių subjektų grupių, ypač užtikrinant e, patekimo galimybės, prieigą. Mes turime spręsti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 turi daugelį sričių konkuruoti su kitais kontinentais, taip pat ir turizmo srityje. Graikijoje yra tam dedamos pastangos, rengiamas, organizuojamas tarptautinės konferencijos, siekiant skatinti tarptautinį turizmą ir būtent e, siekdami veiksmingiau kovoti su ekonomikos krize mes e, pasiekime didesnį augimą per pastarosius metus būtent turizmo sektoriui. Noriu padėkoti ponui Ortūnui už jo pristatytus e, aštuonis prioritetus, kurie svarbus komisijos nariai kitose kontinentuose. Ne taip kaip Europoje turizmas nepriklauso nuo metų laikų, nuo atskirų e, sezonų, tuo tarpu Europoje tas reiškinys, kaip ir anksčiau, yra labai pastebimas, todėl manau ši darbo grupė, jos įsteigimas tikrai buvo geras sprendimas ir e, nepaisant mūsų ribotų galimybių šioje srityje, e, ta darbo grupė tikrai, tikrai galės duoti naudos. Noriu paklausti, kokio masto įvertinimas buvo atliktas siekiant nustatyti Europos turizmo silpnasias vietas konkuruojant su kitais kontinentais turizmo srityje. Pavyzdžiui, mano šalyje, kalbant apie pietryčių viduržėmio jūros regioną, kyla nemažai problemų, nes mes turime labai konkuruoti su Turkija. Taigi ES galbūt turėtų pagalvoti, kokią rimtesnę finansinę paramą suteikti toms šalims, kurios yra patekusios į krizę, tokių šalių kaip mano yra nelabai daug, kurių atžvilgių yra specialios programos įgyvendinamos, taigi galbūt mes ir turizmo srityje galėtume tikėtis didesnės paramos, pritariu darbo grupės koordinatoriui. Tiksliau, ne, nors nemanau, kad e, reikėtų renkti atskirus darbo grupės posėdžius, ne e, komiteto posėdžių laikų, tačiau galėtume susitikti kitame kontekste dažniau. Ačiū. E, aš taip pat noriu tarti žodį. Pone e, Klūn minėjo, kad aš labai patinka geležinkeliai, tačiau ne, ne visus regionus galima pasiekti geležinkeliais, tačiau aš iš tiesų pritariu uh, būtinybei veikti regioniams oro uostams salose arba, pavyzdžiui, tokiuose regionuose kaip Laplandija ir tokius oro uostus reikėtų regioninius remti, tačiau ne visus, nes, pavyzdžiui, mano šalyje 30 km atstumų vienas nuo kito veikia du regioniai oro uostai ir abu jie yra bankrutuojantis ir aš tikrai nematau prasmės juos finansiškai remti e, Ponas Degrandis Paskol kalbėjo apie turizmo e, sezoniškumą. Čia taip pat atsiveria naujų galimybių, pavyzdžiui, Švedijoje ir Suomijoje žiemos metu e, veikia slidinėjimo trasos, o vasarą yra įrengiami tose pačiose vietose dviračių takai. Tokiu būtų galima pratesti turizmo sezoną ir dviračių turizmas jau e, per metus 20 metų didėja 20 procentų ir dviračių keliaujantis turistai per dieną išleidžia daugiau pinigų nei e, automobilių keliaujantis dviračių turistams nereikia labai e, įmantrios infrastruktūros ir ją galima finansuoti iš ES lėšų, tačiau gaunama nauda yra akivaizdžiau, nekalbant apie sveikatos aspektus, e, kadangi uh, dviračiais nevažinėjantis žmonės serga tris kartus e, dažniau nei nevažinėjantis ir penkis kartus ilgiau e, gyvena. Taigi sveikatos, sporto finansavimo aspektai visi e, čia yra tik į naudą. Taigi aš tik tai skatinčiau ir raginčiau investuoti į dviračių turizmą. Dabar steikiu žodį ponui Ortonui. Labai ačiū. Labai ačiū visiems už e, šiltus žodžius ir už papildomas idėjas. Aš suprantu, kad jūsų laukia kiti klausimai, tai trumpai e, stengsiuos kalbėti, bet e, stengsiuosi reaguoti ir visus klausimus, komentarus. Aišku, tai nelengva padaryti, pradėsiu nuo pono Vanekampė. Pradėjo nuo lengvo klausimo man. Kaip užtikrinti pusiausvyrą tarp turizmo ir saugumo? Pradėsiu nuo to. Visų pirma, kalbėsiu asmeniškai, nes nesekame detaliai visų saugumo diskusijų, nes tai yra specifinė kompetencija, bet aš žinau, kad mūsų vice pirmininkė, ponė Magerinė, kartu su kitais kolegomis labai rimtai sprendžia tos klausimus. Noriu pasakyti, kad turizmas, ką mes iš turizmo srities, kaip mes žiūrime į saugumą, saugumas visų pirma yra labai svarbus ir turizmui, turistams Iš kai kurių valstybių narių, iš kai kurių trečiųjų valstybių turime nusiskundimų dėl to, kad trūksta saugumo, bet ne ta prasme, kad tai terorizmas būtų, terorizmo grėsmė, bet tai būtų labiau sėtina su uh, Mm, tokiais tokiu nemaloniu, pavyzdžiui, mm, elgesiu turistų atžvilgių, pavyzdžiui, kinų turistų atžvilgių, kai, tarkim, yra jie užpolami, kai iš jų um, pagrobiama kažkokie tai mm, prabangos daiktai. Um, Bet aišku, čia mm, tokių dalykų negali spręsti iš turizmo politikos požio taško. Čia jau valstybės narės turi simti veiksmų mm, tiek ir mm, ne iš Europos atvyks, atvykstančių turistų atžvilgių, bet tiek ir mūsų vietos piliečių atžvilgių reikia užtikrinti, kad mūsų miestai būtų saugesni. Kaip atsimenate, tikriausiai panas Tajanis sakė, visada mes sakome, kad jeigu norime sieti vizų politikos, vizų politikos peržiūrą su saugumo klausimu, klausimais, nemanau, kad tai yra gera priemonė. Jeigu mes kalbame apie terorizmą, apie tokio tipo saugumą, tai, tai ką mes matėm, kai tie klausimai sprendžiami, ypač matome pastaromis savaitėmis, Aišku, čia galima galvoti apie vizų politikos panaudojimą, kad išvengtumėm teroristų atvykstančių iš užsienio. Uh, Bet tarp kitko labai dažnai teroristai jau yra valstybėse narėse. Tai nemanau, kad e, vizų priemonę galima panaudoti sprendžiant su saugumu susijusius klausimus. Yra kitų priemonių spręsti e, tos klausimus, užtikrinant e, grinai saugumo srities priemonių taikymą, kad valstybės narės visų pirma turi geriau koordinuoti savo pasienio, sienų kontrolės veiksmus, bet čia reikia kalbėti apie migracijos politiką. Migracijos migracijos politika gali turėti tam tikro poveikio turizmo pramoniai, bet um, čia saugumo klausimai mūsų manimų tokie, kokie, kokie aktualūs turizmai neturėtų būti sprendžiami per vizų politiką. Žinome, kad ir, ir užsienio saugumo politikos klausimai bus e, pirmininkės ir visos komisijos išspręsti tinkamai, esame tikri. Tai toks atsakymas į pirmą klausimą. Toliau, panas Demontė teiravosi pagrindinis klausimas, kurį jūs uždavėte, to, tai yra tai, kad reikia geriau reklamuoti Europą, prekia ženklą. E, yra tikrai labai turtingų, gražių paskirties taškų Europoje. Mes esame turtingiausias žemynas pasaulyje, galvojant apie gamtos, kultūros paveldą, visą įvairovę, įvairiausius paminklus, bet kokios ryties paminklus. Tai tikrai reikia bendradarbiauti, nebūti vien tik tai konkurentais šią srityje. Aišku, kaip ir jūs mes puikiai žinome, kad yra labai daug konkurencijos ar valstybių narių, kovojant už mm, turistų pritraukimą į savo paskirties taškus, bet galvojant apie masto ekonomiką, reikia bendradarbiavimo. Jeigu mes sugebėsime uh, sukurti tikrai gerus transnacionalinius teminius projektus, tai duos naudos. Ir kinai, rusai, brazilai, indai tikrai bus pritraukti, suinteresuoti, jeigu mes pasiūlysime patrauklių, gerų tokių projektų, nes tie turistai atvyksta į Europą. Galbūt jie vyksta į kažkokį tai konkretų miestą, Paryžių, Veneciją ar dar kažkur. Tai, tačiau iš tikrųjų jie atvyksta čia ir mes turime dirbti kartu Mes turime įtraukti mm, valstybės narės nacionalinius turizmo mm, biurus ir bendrai reklamuoti Europos turizmą. Manau, kad tikrai mes galime tai padaryti, nes turimi ištekliai, tikrai, tikriausiai žinote, nacionalinės turizmo valdybos viršė tūkstantį milijonų eurų. Tai toks yra biudžetas. Europos kelionės, kelionių komisijos, kurie apjungia nacionalinės turizmo valdybas dėl rinkodaros, visų tyrimų, bendros reklamos. Koks yra biudžetas? Vienas milijonas eurų. Tai tikrai juokingas um, biudžetas JAV 140 milijonų dolerių. Žinote, Vokietijos koks biudžetas? Nu, tai irgi Bavarija, Berlynas, tai Reinas, tai yra regionės paskirties taškai labai svarbus. Tokiu kaip 6 milijonai eurų. Ir žinote, e, kiek maksimaliai yra mokama nacionaliniams turizmo valdymo 100 tūkstančių 000 eurų per metus. Tai jau mes e, siekiame, kad būtų tas biudžetas būtų padidintas, bet, žinote, Europos kompanijos mm, nuo 300 iki 500 eurų įmoka į JAF biudžetą. Ne, tai yra daug, tai reikia pasakyti, turi valstybės narės dirbti tais lasmais. Toliau yra ES rekomendacija nuo 86 metų, kurią bandoma tobulinti, atnaujinti ir buvo mm, bendrai viso, mm, viso šio turizmo svetingumo paslaugų sektoriaus pastangos tobulinti e, tas nuostatas, bet e, trūksta Mm, trūksta galimybių kažką padaryti, nes harmonizavimas yra draudžiamas šioje srityje europinis, bet mes tikrai galėtumėm daug ką nuveikti, dirbu kartu su pono Timmermans, geresnio reguliavimo požiūrį, mes galėtumėm daug ką nuveikti ir yra daug iš pramonės pasiūlymų ir iš, iš, iš šios sektoriaus pasiūlymų, kurie labai geri ir iniciatyvos turi būti pačios geriausios Tai jeigu norime, kad e, tos priemonės būtų gyventos, tikrai dar nepasiekėme to etapo. Regionai, taip, žinoma, daugiau nei pusė teisės aktų yra ne nacionalinės valdžios rankose, e, tai regionis ir vietos lygmuotas teisiklės tvirtina. Ir mes dirbame su jais, su, mm, raginame jos jungtis į grupės, į klasterius. Su, Europos įmonių tinkle yra grupė, kur yra skirta turizmo klausimams, nes dirbame su jais, mes toliau stengsimės vadovautis to požiūriu, nes MVI tas matmo, ką jūs minėjote, vienintelis būdas įspręsti yra per regioninį lygmenį, nacionalinis Europos ligmo tikrai nieko nepadės. Čia mes negalėsime pasiekti individualių MVI. Mes turime, um, jau yra 90 uh, praneš, ataskaitų yra dėl MVI, kaip jos gali pagerinti savo valdymą, savo rinkodaros ir reklamos veiklą pasinaudoti įvairiomis priemonėmis, tai galima tuo pasiremti, bet daugiausiai tos veiklos yra vietos regionių lygmenių. Biudžetas, kaip jau kalbėjau, bet tai mes didiname biudžetą uh, per pasarį dešimtmetį 2-3 milijonais per metus. Bet turime 10, 12, 15 dar milijonų parengiamosiose veiksmuose, jau maždaug pasiekėme 12, 13, 15 lygį, gal 2016 biudžete mes to siekėme, tą turėsime, panas Sajanis tikrai labai prašė apie tai ir mes norime 105 milijonų septyneriems metams, pirmą kartą per istoriją. Mano darbuotojai nuo 15 ko žmonių 2010 mes dabar turime 24 darbuotojus. Tai nėra taip blogai. Mes galime daug ką padaryti su 24 gerais darbuotojais. Labai prašau jau artėti prie pabaigos. Taip, dabar dėl nesezono buvo kolegos klausimas apie tai. Uh, kai buvo paskelbtas konkursas, šiemet sulaukėme dvigubai didesnio skaičiaus pasiūlymų. Mes dabar vertiname įvairias galimybės užtikrinti privatos ir valstybinio sektoriaus bendarbiavimą, partnerystės, yra daug projektų tą kryptimį. Toliau prieinamumas, prieiga Pane Bilbao kalbėjo apie tai. Taip, taip, tikrai dirbame su tuo, turime. Mes, aišku, norėjome daug daugiau, kad būtų pasiūlymų dėl turizmo, dėl prieigos, dėl prieinamumo turizmo. Tai aišku, prieigos užtik, prie, prie, užtikrinimas yra labai svarbus ir kai. Mm, tvaraus darnaus turizmo hartija bus patvirtinta, esu tikras, kad bus integruotas šis elementas. Taip, atrodo, gal, a, taip dar vienas dalykas, tokiausi regionai salos. Dėl pakrančių ir jūrinio turizmo e, prieš savaitę buvo seminaras dėl regionų, dėl regionio požiūrio, dėl tų klasterių grupių jungimo. Mes turėjome didžiulį seminarą e, dėl uostų. Pradedame paneuropinį dialogą tarp uostų valdžios tai įvairių struktūrų, apimant ir Baltijos, ir viduržėmio uostus, pakrančių ir jūrų komunikatą pirmidžio praeitų metų. Tai yra tikrai daug dirbama, tose srityse yra daug jau priemonių, kurias galima panaudoti ir tas, tas fostą darbo grupė ar, ar intergrupė, jeigu pageidautų, mes galėtumėm ir detalesnį informaciją pateikti, aš tikiuosi. E, ir kvietimo ir atvykti dar vėl į šį komitetą artimiausiais mėnesiais tai pakalbėti tais klausimais. Taip, elnök úr. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Ta diskusija vykusi pusantros valandos parodė, kad ji turėtų tęstis Mes pasikeitėme nuomonėmis su kolega Ortun apie tai, kaip reikėtų toliau dirbti turizmo plėtojimo srityje. Mes esame parengę e, partnerystės programą. Iš tikrųjų tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas su kolega Ortun ir su komisija apskritai tęsis. Buvo paminėti turistai iš Kinijos buvo kalbėta apie tai, kad artimiausiais mėnesiais, metais e, Europos turizmo sektoriui atvykstantis turizmai, turistai iš Kinijos bus labai svarbus. Mes esame suplanavę susitikti su Kinijos delegacija ir pagalvoti, kaip plėtoti turizmą iš Kinijos o darbo grupės įsteigimo iniciatyva yra labai puikus dalykas. Ir žinoma, aš informuosiu Jūs apie savo kelionę į Kiniją. Baigėme pirmąjį turizmo darbo grupės posėdį ir iš karto periname prie ketvirtojo darbo atvarkės klausimo. Norėčiau pristatyti naująją komiteto narį Daniel Delton iš ECR. Kaip tyčia jisai išėjo iš salės. Jūs perdokite jo, jam mūsų pasveikinimo žodžius. Dabar mes kalbėsime apie direktyvos dėl krovinių galios ir gabaritų. Pirmasis pristatymas. Ačiū pirmininkė. Ich glaube, jetzt kannst du anfangen. Danke. Uh, colleagues, uh, thanks very much. Kolegos, dėkoju už paramą darybose su taryba ir komisija iš tikrųjų nebuvo lengva, kadangi klausimas yra pakankamai sudėtingas, tačiau mums pavyko susidarėti ir šešėliniai pranešėjai, kurie taip pat dalyvavo dėrybose, galėjo pritarti tam mūsų dėrybiniam rezultatui. Iš tikrųjų, kalbant apie rezultatą, reikėtų pasakyti, kad dėrybose reikėjo aptarti kai kuriuos esminius klausimus. Mums svarbiausias klausimas buvo tarptautiniai dalykai, Ir mes šitą klausimą išsprendėm būtent taip, kaip buvome nusprendę parlamente. Mūsų sprendimas nebuvo pakeistas, kadangi taryba laikosi panašios nuomonės kaip ir mes. Sistema dabar yra aiški. E, dabar yra naudojami, e, eksploatuojami ilgesni, aukštesni, didesnių matmenų sunkvežimiai visoje Europoje ne tik tai e, Europoje, bet Junktinėje karalystėje ir Airijoje. Tačiau čia mes susidarėme e, su kitais klausimais. Be to mes išsprendėme ir kitą problemą pakankamai sėkmingai. Paminėsiu atskirus aspektus pailiui. Pavyzdžiui, kalbant apie e, didesnį skaičių, mažesnį poveikį aplinkai dar, e, darančių transporto priemonių. Mūsų manimų, kad nereikėtų daryti jokios išlygos biokūro naudojantiems transporto priemonėms ir sintetinį kūrą naudojantiems transporto priemonėms. ir situacija buvo daug paprastesnė kalbant apie Till now, the transportation of this 45 uh, feet contains... E, eksploatuojant e, trigubus arba sujungtus autobusus. Dabar yra e, priimtas sprendimas ir naudoti 45 matmens konteinerius. Mes manome, kad galima naudoti ir mažesnius konteinerius ant didelių platformų, kad, kad e, kiekvienam konteineriui nereikėtų pirkti specialios platformos. Taip pat mes e, e, kalbėjome, darėjomės dėl intermodalaus transporto apibrėžimo. Mes prašėme komisiją peržiūrėti intermodalaus transporto apibrėžimą apskritai. Vienas iš įdomiausių diskusijos e, e, aspektų tai buvo aerodinaminiai ir saugos prietaisai. Tai ir kas yra um. priekiniai ir galiniai aerodinaminiai prietaisai. 200 mm kad uh, sulankstami arba ištraukiami e, prietaisai turėtų būti naudojami, tačiau kitas klausimas, kaip šita nuostata turėtų būti įgyvendinama. Mes susitarėme dėl labai specifinio pagrindinių reikalavimų sąrašo, jis buvo mums labai svarbus Ir be to mes susitarėme, kad tai bus galima daryti įgyvenimo teisės aktų būdu, o ne deleguotų teisės aktų forma. Sudėtingiausia diskusija vyko dėl aerodinaminių uh, Dėl aerodinaminių maksimalių uh, E, e, duomenų. Mes tiesiog norėtume, norime, kad viskas būtų vienu metu išspręsta, buvo priimtas kompromisinis pasiūlymas, kurio esmė, kad tie parametrai būtų nustatyti kuo greičiau ir e, turint omenyje, kad juos pakeisti reikės papildomų teisės aktų. O e, svarbiausias teisės e, aktas yra, tai yra tipų patvirtinimo reglamentas. Būtent keičiant šį reglamentą būtų galima pakeisti šituos parametrus. Pavyzdžiui, Europlight jeigu valstybė norė, norėtų pakeisti, a, pakeisti pati šituos parametrus, tai problemų neiškiltų. Tačiau jeigu būtų keičiama ES mastu, tai pakeitus tos nuostatos galiotų trejus metus po to, kai e, tipo transporto priemonės tipo reglamentas įsigalios. Tai reiškia, kad tik tai 16 metais galima tikėtis e, reglamento. Mums labai svarbu buvo ne tik tai paspartinti teisėkuros procesus, tai ir buvo padaryta. Taigi, taip susitarus būtų galima tuos parametrus labai greitai nustatyti bet to daug e, sunkvežimių bendrovių nenorėjo apskritai, kad būtų tie kriterijai nustatyti, tačiau jeigu kurios nors valstybės narės norėtų anksčiau taikyti aerodinaminės arba saugos priemonės, pavyzdžiui, Junktinė karalystė, tai yra labai svarbu, ypač Londone yra siekiama, kad būtų kuo saugesni sunkvežimiai eksploatuojami, tai tos valstybės nari, tos gali daryti tai anksčiau. Dėl... Either infrastructure devices or onboard weighing system for a uh, pre-selection. Dėl įmontuotų svėrimo sistemų mes pasisakėme prieš tokį atrankos principą. Tačiau sutarėme, kad jeigu transporto priemonėje yra svėrimo įranka, tai ta įranga turėtų būti mm, sugebėti perduoti informaciją vairuotojui apie e, transporto priemonės svorį. Ir darybose mes žinome, pasinaudojame e, specialistų patarimams ir mes žinome, kad transporto priemonėse yra tam tikra sverimo sistema ir ta informacija gali pateikti konkrečius duomenis vairuotojai. Taigi, įdėgus tokią sistemą galėtų būti rasta išeitis. Ir mes, žinoma, numatėme parlamento vardu peržiūros nuostatą po to, kai direktyva bus įsigalėjusi e, ir praeis treji metai. Taigi, tokia darybų esmė e, perkelimo į nacionalinę teisę trukmė yra 24 mėnesiai ir 2017 metais tikimės, kad šios nuostatos jau turėtų pilnai galioti. Žinoma, reikėjo nueiti ilgą dėrybų kelią, dėrėjomės ketverius, penkerius metus, žiūrint kaip skaičiuosime tą laiką. Ir aš manau, kad dabar jau išsprendėme tos klausimus ir kurį laiką galėtume nusiraminti. Uh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Ik kan het ook. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš pono Leichtfriedo plaukų spalvos matau, kad jis eh, šiek tiek žilstelėjo, tai jis iš tiesų dirbo dviejus metus ir jam tas laikotarpis pasirodė toks ilgas kaip penkeri metai. Noriu padėkoti už pasiektą galutinį rezultatą su Europos liaudės partijos frakcijos koordinatorius transporto klausimais. Tačiau aš esu ir Olandas, Olandas labai patinka dideli vilkikai e, ir mes ne visiškai čia to siekiame, tačiau bandymas neblogas. Mane šiek tiek e, trikdo rekomendacijos susijusios su matmenimis ir kai e, kurie teigia, ponas Lektoris jau pakeitė pasiūlymo tekstą, tačiau aš suprantu, kad tie pakeitimai yra susijęs su e, trilogo darybų metu pasiektais kompromisais ir visi turi aiškiai suprasti, kad ne pono Leichtrido iniciatyva tai buvo padaryta E, jeigu teisingai suprantu, jeigu neteisingai, tuomet prašau man apie tai pasakyti. E, ir tikrai, aš manau, kad tas pranešimas e, pono Leichleriu nebuvo labai lengvas. Dabar Peterui Fandalinui žodis koordinatoriui. Ačiū. Pirmininkė, aš taip pat noriu pagirti kolegą Leichfriedą. Daug metų jau dirbome šioje srityje ir darbas tikrai sunkus, pagristai, jūs tai minėjote savo komentarus, viskas prasidėjo nuo ekologinių kombinuotų vilkikų. Niderlanduose ši koncepcija jau pasitvirtino 20 metų, tie ilgi vilkikai yra nekenksmingi aplinkai, nemažina eismo saugumo, puikiai mm, dera taip pat ir su nelaimingo atsikimų statistika, kuri neblogėja. Tačiau taip pat mm, mm, palauksiu, kol kolega pasikalbės dabar su kitu kolega ir paklausiu. Po to savo klausimą užduosiu dėl ilgųjų vilkikutų. Galbūt sekretariatas ar teisės tarnyba galėtų mums suteikti informaciją apie tai, koks yra susitarimas pasiektas dėl tų e, didelių matmenų e, vilkikų, nes jau kolega Vandekamp uždavė tą klausimą. E, Ir atrodo, kad tam tikros nuostatos yra komisijos dokumente išbrauktos, tačiau yra tarybos dokumento tekste šios nuostatos. Taigi aš tikrai norėčiau žinoti, koks yra susitarimas dėl tų e, labai didelių vilkikų, kadangi vis daugiau įmonių, vežimo, pervežimo įmonių uh, susiduria su sunkumais, pavyzdžiui, atvykdami į Vokietiją <clears throat> iš Niderlandų ir važiuodami tik tai kilometrą Vokietijos teritoriją turi sverti savo automobilius, o tai kelia didelį pavojų eismo saugumui. Ir manau, kad ne tik kolega Leifidas, tačiau taip pat ir sekretariatas turėtų išsiaiškinti, galbūt ir teisės tarnyba, koks yra iš tikrųjų tas susitarimas tarp, tarp tarybos ir parlamento šiuo klausimu. Ačiū. Tikrai gausite atsakymą iš savo klausimą, nes ponas Leifidas dar gaus žodį diskusijos pabaiga dabar gezinė meistė. Ačiū, pana pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti Jorgui Leifridui. Aš tikrai puikiai atliktą sunkų darbą. Trilogo metu susitarėme dėl išmintingo priimtino rezultato. Dėl labai ilgų vilkikų žinome, kad nuomonės išsiskiria ir e, jie tekste neminimi, tačiau tose valstybės narėse, kuriuose jie yra naudojami, e, tai ir toliau gali dvi šalių sustarimu keliauti per valstybių sienas, atitinkamą tai informaciją galima gauti internetu ir mes šiuo atveju diskutavome apie visai Europai svarbu sprendimą ir jeigu diskutuojame apie tai, kokio dydžio, kokių matmenų vilkikų kabinas statyti, gaminti tiksliau reikia, tai manau, kad turint omenyje, kad didžioji dalis krovinių gabenama tokiu būdu. E, tai reikia tartis dėl bendrų europinių sprendimų, na, kai kurios parlamento sprendimus, tai yra pasiūlymus taryba neatsižvelgia arba parlamentas buvo priverstas jų atsisakyti, tačiau bendrai vertant šis kompromisas yra priimtas, taip pat ir peržiūros nuostata įtraukta į dokumento tekstą ir e, komisija dabar turės parengti atitinkamą ataskaitą dėl naujų matmenų vilkikų bandymų, nes dabar jau šios rytie visi dirbantis ir turintis su jais susijusių interesų žinos, ką galima daryti ir ko negalima daryti. Taisyklės yra patvirtintos aiškios, nepaisant to, kad nepasiekime visko, ko norėjome. Taip dažniausiai atsitinka trilogų metu, sako pirmininkas Maja Kilon dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Kolegos, noriu padėkoti mm, Lachfridui už jo didelį darbą. Jis stengiasi išspręsti problemas dėl asmenų ir svorio, aišku, tie dalykai kelia daug aistrų, nes eina kalba apie logistiką ir transportą. Tai yra dalykai, kurie labai svarbus visą Europai. Noriu Jums priminti, kad yra skirtumų tarp Europos valstybių, e, vertinant jų poreikius transporto srityje. Aš esu iš tokios valstybės, kur atstumai yra išties ilgi. Negalime panaudoti visur geležinkelio. Geležinkeliai nėra ekonominių požiūrių patraukli transporto priemonė ir Tai reiškia, kad reikia galvoti apie būdus, kaip tvariai ir ekologiškai gabenti didelius kiekius prekių ir žaliavų. Aš nepasisakyčiau už tokį sprendimą, kai vienas korpalius būtų pritaikytas visiems, bet reikia suvokti, kad Europos žemėlapyje yra labai skirtingų valstybių ir galvojant apie transporto sektorius konkurencingumą, situacija irgi yra labai skirtinga. Šis bendras sprendimas yra paremtas bendru modeliu. Aš noriu padėkoti visoms, visiems dalyviams už uh, konstruktyvų požiūrį ir aš vis tik tai tikiuosi, kad mes visi prisiminsime tą iššūkį, kad Europos logistinis konkurencingumas šiandien yra tikrai rimta problema Europai ir mes turime rasti tinkamus atsakymus šiai problemai dirbdami kartu. Ir dabar truputį suomiško humoro. Aš suprantu, kad viena kailinė, vieno dydžio kailinė kepurė tiks ne visiems. Taigi tikiuosi, kad kiekvienam surasime tinkamo dydžio kailinę kepurę, kai eina kalba apie šios sektoriaus plėtrą. Danke. Solange man das Recht hat, auch keinen Hut tragen zu dürfen, will ich denn zustimmen. Jetzt ist Keith Taylor dran. Keith Taylor, da war. Keith Taylor. Ačiū. Noriu padėkoti ponui Leifrid už jo didelės pastangas. Ir, na, man atrodo, žili plaukai vyra daro išskirtinį žaliųjų frakcija remia mm, rekomendacijas, pasirimant tuo susitarimu, kuris buvo rastas trilogijos sutaryba ir komisija, todėl mes tikimės, kad e, nereikės teikti pakeitimų. Tačiau noriu pridurti, kad e, dar kartą noriu pakartoti, kad mūsų frakcijai yra labai svarbus e, klausimas per sieną. Tai svarbiausias klausimas mums ir manau, kad čia reikia aiškumo. Kitas klausimas yra Dėl kabinų dydžio mes galvojame, kad turi būti privalomi reikalavimai. Neturi būti viskas palikta laisvai valiai, savanoriškam um, transporto priemonių dizaino pasirinkimui. Tai tiek, pirmininkė. Liucija Andersen. Liucija Andersen. Well, I think we've made great progress in the Man atrodo, pasiekėme didelės pažangos šią sritį, noriu padėkoti pranešėjai ir visiems, kas prisidėjote. Taip padėkoju pranešėjai už jo komentarus dėl Londono, pavyzdžiui, ir kad reikia įdėti į priekį čia. Saugesni sunkvežimiai tikrai yra labai aktualūs, kai eina kalba apie urbanistinį mobilumą, ne vien tik tai Londonui tai aktualu, bet ir visai Europos Sąjungai. Ypač Londone, aišku, reikės dar daug ką padaryti užtikrinant, kad sunkvežimiai būtų saugesni, nežiūrint viso to, kas yra padaryta. Jeigu pažiūrėtumėm į trejų metų vidurkius, 980 e, e, pešiųjų žuvo ar buvo sunkiai sužaloti Londone. 557 dviratininkai kasmet žūsta, rimtai yra sužalojami kasmet, čia trejų metų skaičiai tokie yra vidurkiai. Taigi didžioji dalis sužalojimų, reikia pasakyti, ir mirčių yra sukelta sunkvežimiu. Todėl noriu akcentuoti, kad tikrai mums reikia dar daug, daug padirbėti, užtikrinant, kad sunkvežimiai būtų daug saugesni, saugiau važinėtų po mūsų miestus. E, Londono mero rinkimai vyks per atimą pirmiausius dvis metus ir aišku, kad mes keliame tos klausimus nuolat. Aš norėčiau, kad ir kitų didmeščių kolegos prisijungtų prie mūsų. Galbūt mm, sunkvežimių uždraudimas yra kontroversiškas klausimas. Kai kuriuose miestuose yra tam tikras ribojimas, tam tikrose sritis, tam tikrose vietose yra kai kur mm, įdėkta tokių sistemų, yra galvojama apie ekonominį poveikį derinant tai su saugesnių gatvių užtikrinimu pėstiesiems ir dviratininkams. Jackie Foster. Well, thank you very much. Ačiū pirmininkė, labai dėkoju Jorgui Leiksfridui. Mm, klausimas buvo nelengvas ir e, darbas trilogė, ypač tarp transporto ministrų, visas darbas, kurį atliko pranešėjas su, su šešėliniu pranešėju, mm, pagalba davė gerą rezultatą, labai gerą rezultatą, dauguma klausimų išspręsta, aišku, kai eina kalba apie mm, kabinų dizainą, reikės kalbėti apie tipo tvirtinimo teisės aktus, nes tai e, būtent ir galios bendrai šiame sektoriu. Bet tai, kad mes iškelime šį klausimą ir pateikėme pakeitimų, galbūt tai neteisingose vietose, bet manau, kad tai padarė mm, tą spaudimą ir dabar yra dirbama šią srityje ir kiek aš su kuo kalbėjausi, man patvirtino, tai visi man atrodo, kad tai yra tvirtas pasiekimas iš šio pranešimo. Džiaugiuosi, kad mums sprendžiamas Junktinės karalystės ir Airijos klausimas. Mm, aišku, mm, tai yra labai svarbu mums, tai ne vien tik tai atskirų valstybių narių klausimas. Dėkuoju Jums už pagalbą. Ir dėl subsidiarumo visuomet tai buvo, aišku, mm, esminis dalykas, sprendžiant Airijos klausimą. Svarbiausia yra, kaip viską suderinsi. Jeigu turėsime 60 tonų sunkvežimis, reikia, kad tai būtų suderinta, kad vyktų eismas per sieną. Tai reikia suderinti tarp valstybių. Taigi, galvojant apie um, Junktinės um, karalystės kelius, aišku, kad um, eismas intensyvus, mes nenorime labai dėlių sunkvežimių, bet, aišku, jeigu jie naudojami Suomijoje, Švedijoje, tai Tai yra jų reikalas. Man atrodo, kad e, pranešėjau, jūs atlikote puikų darbą, dėkoju Jums už tai. Ir Junktinės karalystės konservatorių delegacija iš ACR, mes tikrai pareng, paremsime jūs ir mūsų šešėlinis pranešėjas Vandalana, aišku, išspręs visus likusius lasnis, bet bendrai mes esame labai patenkinti rezultatu. Dėkuoju. Ismail Artuk. Ja, vielen Dank. Äh. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui. Puikiai suprantu, kad tema buvo labai sudėtinga. Tai buvo galima numatyti iš anksto, o rezultatas, mano manimu, yra priimtinas. Žinoma, pranešėjas pasidarbavo iš pėties. Žinoma, norėčiau vis dėlto pastebėti, kad būtų viskas pavykę greičiau, jeigu komisija nebūtų stengusius kaip nors tos didžiulius sunkvežimus įdėkti į šitą e, pasiūlymą. E, aerodinaminiai reikalavimai, taip pat e, vairuotojo kabinų dizaino problemos buvo pakankamai sėkmingai išspręstos, bet to yra numatyta galimybė e, pervežti ir kitokius negabaritinius konteinerius. Galbūt e, peržiūros nuostata kaip kompromisnis pasiūlymas yra priimtinas, tačiau, žinoma, tai nėra pats geriausias variantas, tuo labiau priklausomai nuo e, e, mašinos tipo įsigalios tik tai po trejų metų. Dėl tarptautinių maršrutų arba kelionių į kitas valstybės. Aš bent jau suprantu, kad tos tarptautinės kelionės dabar yra arba bus nega, neleidžiamos, jeigu viena valstybė leis įvažiuoti tokiam sunkvežimiui, o kita ne, tai ko gero vykti į kitą valstybę nebus galima. Yra su tuo susijęs ir kitas klausimas, kuriuo, kurio dar neišsprendė komisija. Dabar vyksta, pavyzdžiui, Vokietijoje tam tikri E, bandymai ir tie bandymai yra e, pratesiami ir šitas e, bandomasis laikotarpis yra tęsiamas ir tęsiamas, o sprendimas neprimamas. Todėl dabartiniu mm, sutarto teisėkuros akto aiškinimas taps pakankamai sudėtingas. Bet to reikėtų, žinoma, priimti tą e, teisės akto aiškinimą, kurį pristato transporto įmonės. Jeigu apskritai nebus kokios nors poveikio miesto transportui, jeigu visi patenkinti, tai turime būti patenkinti ir mes. Ko gero, mes išpešime tiek, kiek galėjome šiame kontekste. Gracias. <clears throat> Alasenda. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už nuveiktą darbą. Viskas užtruko pakankamai ilgai, kadangi tema labai sudėtinga, buvo bandoma komisijos vardu tą nusistovėjusią padėtį pakeisti išjudinti darybas iš mirties taško, tačiau tai buvo nelengva. Mane tiesiog stebino. Mane nustebino pranešėjo mintis, kad direktyva apskritai neturi jokio pavadinimo. Nelabai suprantu, kaip tai gali būti. ar e, reikštų, kad kiekvienas e, tai direktyvai suteiks e, savo pavadinimą. Gali būti, kad bus pradėta tiesiog rodyti pirštais į Leichtfried, kaip pranešėją. Bet to reikėjo taikstytis su tuo, kad pavėluotai buvo priimti reikalavimai dėl saugumo. Buvo numatytos papildomos priemonės, buvo pakeisti aerodinaminiai transporto priemonės parametrai. Galbūt reikėjo siekti, kad kabinos apskritai būtų saugesnės ne tik tai vairuotojui, bet ir netokios pavojingos visiems transporto eismo, visoms, visiems eismo dalyviams. Be to, viskas buvo nukelta į 22 metus, o peržiūros nuostata leidžia pakeisti tik tai techninius parametrus. Aš nežinau, pavyzdžiui, rizikos grupės, ar tai yra techninė tema, ar tą nuostatą bus galima peržiūrėti jau po trejų metų. Bet to, ar nebūtų paprasčiau vykstant į tarptautinius maršrutus pasitelkti tas tomis specifinėmis nuostatomis atsižvelgiant į dabartinę situaciją, kadangi vykstant į tarptautinės kelionės visada susidurime su e, sunkumais. Thank you. Komisijos MUF direktorato atstovas. Mes Tiesiog norime pasidžiaugti trilogo rezultatu. Aš nenorėčiau komentuoti teismo pake, e, teksto pakeitimų. Žinoma, buvo numatyti susitarta dėl papildomos įrangos, kuri užtikrintų geresnės transporto priemonės aerodinaminės savybės ir taip pat buvo susitarta dėl bendro saugos parametrų sustiprinimo. Be to buvo susitarta, kad bus galima naudoti ir alternatyvę įrangą, kuri galėtų padėti mažinti taršą dėl peržiūros nuostatos. Norėčiau paminėti mūsų siūlomas nuostatas, kurios leistų išvengti per didelio uh, apkrovimo perlės masės ir taip užtikrinti didesnį saugumą. Pranešėjas sakė, kad buvo bandoma suformuluoti labai griežtas nuostatas, tačiau vis dėlto reikėjo taikstyti su tuo, kad tai yra kompromisnis susitarimas. Komisija pateikė TRAN komitetui savo pasiūlymą Darbas jokių būdų dar nes, nepasibaigė, dar vyksta techninis darbas e, keičiant transporto tipo reglamentą ir dar turėtų, dar teks dirbti toliau ir 16 metais dėl transporto priemonės tipo patvirtinimo pateiksime 16 metais savo pasiūlymą. Mes tikimės, kad mums pavyks sėkmingai susitarti ir dėl šio teisės akto. Norėčiau grįžti prie Hertog Tok e, pastabos dėl ilgų sunkvežimių kelionių tarptautiniais maršrutais. Iš tikrųjų, dabartinės nuostatos nėra labai aiškios. Galbūt apie tai turėtume padiskutuoti vėliau. Dėkui pranešėjas. Ačiū pirmininkė, dėkoju kolegoms už komentarus. Vandekam pirmiausiai. Iš tikro aš net tokio rezultato tikėjausi. Tačiau aš būdamas pranešėjas, dirbau dviem etapais arba pirmiausia, mes turėjome išspręsti svarbiausius dalykus, o po to, kai baigėsi trilogas, man reikėjo tiesiog išsikovoti, kad būtų atsižvelgta į parlamento sprendimus kuriuos mes buvome priėmę. Žinome, parlamentas buvo suformulavęs savo poziciją ir man rūpėjo pasiekti kuo daugiau ją apginant. Tai būtent tai buvo mano veiklos principas. Aš nežinau, kodėl taip atsitiko su šio teisės akto pavadinimu, galbūt bus keičiamos nuostatos, galbūt ateityje atsiras kiti klausimai, kuriuos reikės aptarti. Aš galbūt pasidomėsiu šiuo klausimu ir kitas dalykas, gal mes ateityje nebūsim tokie žinomi, kaip esame dabar. Dėl tarptautinių maršrutų. Šiuose darybose su taryba ir komisija aš siekiau apginti mūsų sprendimą. Ir aš šitą pareigą atlikau iki galo. Ir mūsų pozicija atsispindi visiškai akivaizdžiai galutinėme kompromisinėme sprendime. Situacija yra tokia, kaip buvo minėta, tačiau Jeigu kam nors atrodo, kad mes nepateikėme atsakymų į mūsų klausimus pagėdavimus, tai galėtų kreiptis į e, auditorumus. Kelias atviras. Aš taip pat pasisakau už kompromisinį susitarimą. Kompromiso keisti nebe, nebegalima Tiesiog norint paremti šitą kompromisą, reikėtų susilaikyti nuo e, pakeitimų siūlymų. Aš juos ir atmeščiau, kadangi jie pažeistų kompromiso pusiausvirą. Taigi dėkoju visiems, kas padėjo dėrėtis ir taip pat dėkoju pirmininkui už jo tą nukreipimą. Aš visą laiką trumpai kalbu, pirmininkai, jūs tą žinote. Aišku, klausimą uždaviau dėl antrojo priedo, negavau į atsakymą ir taip pat minėjau, kad noriu, jog teisės tarnyba paaiškintų, kokia yra situacija, taigi šį klausimą dėl antrojo priedo dar dabar ir noriu, kad man jį atsakytų mūsų teisininkai. sakysiu vokiškai, nes paprasčiau tokiamis sudėtingomis temomis kalbėti. Klausimas, kurį uždėjo ponas Pandalinas, yra e, susijęs su priedais. E, komisija yra parengusi priedą tarybos pozicijai ir kitas priedas yra parengtas parlamento pozicijai. Jie yra skirtingi, tačiau neįtraukti į kompromisą todėl neturi jokių teisinių poveikio didelio masto. Peterį, jeigu norime dar įsiaiškinti išsameu, tai turime susėsti ir peržiūrėti tos priedus ir perskaityti, kas juose parašyta, tačiau tų priedų turinys ir nuostatos neturi jokio poveikio kompromisui. Galėčiau galbūt šiek tiek paaiškinti. Mes pasidomėjome ir, žinoma, priedas gali būti prie dokumento pridedamas, tačiau jis neturi jokių teisinių galių. Jeigu e, kalas opozicija yra, e, būtų tokia, kad e, tas priedas turi turėti teisinę galią, tai manau, kad tame priedė, kuris teisiškai galėtų turėtų būti nuostata draudžianti naudoti didelių matmenų vilkikus ir Kalas buvo penkerius metus atsakingas už transporto komisiją, per tą laiką jis pakeitė savo poziciją 180 laipsnių, jis aišku gali tą daryti, tačiau ar taip tinkama elgtis, manau, kad ne. Ir e, dabar aiškiai yra, turime tekstą, kuriam pritarė taryba ir mes jam taip pat kitame pritarti. Iki 4 vasario galima teikti pakeitimus, tačiau girdėjau, kad e, e pakeitimai nebus pri, nebus jiems pritariama, kad nekiltų grėsmė visam kompromisui. Dar yra klausimų. Prašau, atsiprašau, kad dar įsiterpiu, tačiau aš patikiau klausimą dėl tų bandymų realiomis sąlygomis, e, kurių terminai laikotarpiai visą laiką pratesdinėjami ir komisija turėtų to imtis. E, na, dabar šio klausimo nesvarstome E, tačiau aš taip pat sutinku, e, teigiama, kad tai yra bandomieji projektai, tačiau tie bandomieji projektai niekada nesibaigia, tai jau galima būtų iš karto leisti naudoti visam laikui ir būtų paprasčiau. Na, aišku, amžinai niekas netrunka, tačiau tokia padėtis taip pat negali trūkti. Apie pakeitimų teikimo terminus jau minėjau, iki 12 valandos jos reikia pateikti. Dėkuoju pranešėjai, šešėliams pranešėjams, kurie nepaisant skirtingų pozicijų sugebėjo atstovauti bendrai visai e, komiteto pozicijai, taigi pasiektas rezultatas visiems mums yra priimtinas, balsuosime atitinkamai, perinant dabar prie kito darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra rekomendacijos komisijai dėl transatlantinės prekybos investicijų partnerystės susitarimo. Mūsų pranešėjas Vandekampas jums teikia žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Visi žinome, kad TTIP darybos su JAV, tai yra tarp Europos ir JAV yra sudėtinga tema. Nežinome, kokia pažanga jau pasiekta darybose, ponė Malstrom siekia čia daugiau aiškumo įnešti, tačiau nelabai jai sekasi. Aš taip kaip įprasta parlamente pasistengiau parengti trumpą transporto komiteto nuomonę. Kivaizdu, kad šios darybos yra labai svarbios tiek JAV, tiek Europai ir svarbios ypač transporto sektoriui. Toks yra mano pasiūlymas ir mielai išklausysiu jūsų vertinimu pasiūlymas jums ir išdalintas. Ačiū. Danke sehr, dann ist jetzt ja gleich. Ačiū Jorgui Leichtfriedui dabar žodis. Ačiū pirmininkė. Socialdemokratų frakcijos vardu man tenka malonumas kalbėti apie TTIP dėrybas. Noriu atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Iš esmės tas susitarimas, prekybos susitarimas tarp JAF ir Europos yra svarstytinas dalykas, žiūrėsime, kaip baigsis darybos, tačiau jeigu prekybos susitarimas apriepia ne tik prekybos politiką ir turės didelio masto poveikį visiems kitiems procesams Europoje. Ir kai kalba eina apie tai, kad reikia įsteigti tarptautinius arbitražo teismus, e, kuriuose būtų skundžiami valstybių narių tinkami nutarimai, galbūt tarptautinės institucijas reikėtų kažkokias tai steigti, kurios sumažintų mūsų standartus, mums nurodinėtų, kaip priminėti teisės aktus, jeigu, pavyzdžiui, transporto saugumo srityje pasikeistų iš esmės padėtis, jei e, Europoje būtų pradėta gyvendinti amerikietišką transporto politiką, pavyzdžiui, dėl vilkikų modelių. Kilo klausimas, iš tikrųjų mes norėtume turėti tokio tipo vilkikus e, Europoje, kurie JAV šiuo metu važinėja mūsų frakcijoje aš pakankamai atidžiai stebiu e, šias darybas, kadangi dalyvauju prekybos komiteto veikloje ir esu frakcijos vicepininkas atsakinšios klausimus, tai remiantis dabartinė situacija, galiu pasakyti, kad mūsų frakcija balsos prieš, jeigu komisija neapsigalvos ir nepradės kitaip dėrėtis su komisijai, su Junktinėmis valstijomis, su Jackie Foster dabar. Ačiū pirmininkė, ačiū ponai Vandekampui už jo pakankamai aišku ir išsamei trumpą pranešimą kol kas. Iš tiesų, tai taip inirtingai svarstamas, energingai vis daugelį komitetų, manau, kad mūsų komitetas neišimtis. Iš tiesų, pritariu pranešėjo išsakytoms mintims. Manau, kad visa mūsų frakcija e, galėjo konstatuoti, kad kol kas nebuvo deramasi arba nebuvo daug kalbama apie transportą ir todėl e, svarbu, kad būtų įtraukti klausimai, e, kurie rūpi mūsų komitetui, kalbant apie transporto ir logistikos sektorių, Europa turėtų gauti naudos iš tarpusio prekybos apimčių padidėjimą ir tai turėtų būti naudinga įmonėms ir e, atsirastų naujų darbo vietų. Kalbant apie transporto iniciatyvas ir JAF bei ES atviro dangaus iniciatyvą, kurią bandoma gyveninti jau 12 arba 10 metų ir visuomet kyla problemų susijusių su su skrydžiais per Amerikos teritoriją ir atitinkama oro navigacijos kontrolė. Manau, kad tas pats um, pasakytina vertinant TTIP dėrybas, kadangi problemos kaupėsi daugelį metų ir reikia jas spręsti. Ir jeigu reikia spręsti pastelkus tarptautinius sustarimus, tai pasirašykime juos. Taip pat, e, kalbant apie jūrų transportą, trūksta arba nepakanka e, techninio pobūdžio įvairių sertifikatų reikalavimų abipusio pripažinimo ir būtent e, šiuos aspektus reikia spręsti, jeigu norime turėti tikrai gerą, veiksmingą prekybos susitarimą. Taigi, kolegos mums sprendžiant šį klausimą reikia stebėti procesus vykstančius kitose komitetuose, nes ši tema yra labai plati, tačiau labai gerai dabar pradėti diskusijas ir dėkoju už tai pranešė frakcija mūsų EKR e e, turėtų pritarti išvadoms. Gezinė Maisnė dabar. Ačiū. Vandekamp iš tikrųjų parengė subalansuotą nuomonę. Aš taip pat norėčiau pakalbėti bendrai, tai yra prekybos susitarimas, kokiu jau esame susidarėję ne vieną. Labai svarbu išsaugoti mūsų interesus. Rinkimų kampanijos metu tyti buvo visą laiką svarbi, matoma tema, tačiau labai svarbu žinoti, dėl ko derinama, de, derimasi, o ne apskritai kalbėti, ar aš pasisakau už ar prieš. Žinoma, labai svarbu, kad būtų derimasi kuo skaidriau. Anksčiau ir Oliren, ir Malstrom pasisakė už tai, kad valstybės narės pačios neužtikrino šito skaidrumo. Taigi mūsų nuostatos dabar ko gero nėra aptartinos. Apskritai gal verčiau reikėtų atkreipti dėmesį į transporto klausimus. Manyčiau, kad čia didesnių problemų nėra, o dėl sertifikavimo reikėtų pasakyti, kad transporto pramonės atstovai laukia, kad atsivertų eksporto rinkos į Junktinės Amerikos valstijas. Svarbiausia, kaip pastebėjo pranešėjas, kad kol kas nėra e, aiškiai sutelkta dėmesio į transportą. Aš manyčiau, kad reikėtų apriepti įvairiausias rytis, be kita ko ir transportą. Be to, trečioje e, dalyje yra kalbama apie tai, kad e, didesnės teisės suteikiamas Junktinėms Amerikos valstijoms ir todėl reikėtų siekti, kad, pavyzdžiui, e, amerikiečiams nebūtų suteikta pirmenybė, pavyzdžiui, laivų statyboje, infrastruktūros sektorio srityje svarbu užtikrinti vienodas veikimo sąlygas. Jones Act yra minimas šiame pranešime, tačiau galbūt ir vertinant jį, galbūt reikėtų pasistengti vienodų sąlygų įgyvendinant jį Europoje. Žinoma, visuomet reikėtų pasistengti, kad transporto sektoriui nebūtų numatyta kokiu nors mm, prašesnių sąlygų. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti kolegai Van de Kamp už nuomonę. Aš manau, kad žalieji tikrai pateiks pakeitimų dėl bendrųjų diskusijų, dėl TTIP. Kadangi kai kas sako, jog mes kalbame čia, da, tarėmės ne europinių standartų, bet Manström, kuri kalbėjo apie TTIP, kalbėjo apie reglamentą. Taigi čia nėra klasikinis susitarimas dėl tarifų. Čia kalbama apie ne tarifinius e, prekybos barjerus arba kliūtis. Taigi, iš tikrųjų reikėtų pripažinti, kad mes sakome, jog mūsų standartai yra neliečiami, nepajudinami, tačiau kita vertus yra užsimanama apie reglamentą. Todėl mes pasiū, pateiksime savo pasiūlymų ir taip pat reikėtų cituoti ir komisario Malmstrom. Kalbant konkrečiai apie transportą, manyčiau, yra tam tikrų specifinių klausimų, pavyzdžiui, transporto priemonių reglamentas, kurį reikėtų paminėti. Būtent šiame e, reglamente, sakoma, yra pakankamai daug techninių klausimų, kuriuos būtų galima aptarti ir TTIP darybų kontekste. Tačiau klausimas, kas yra techniniai aspektai. Viena, vieniems tam tikri aspektai yra techniniai, kitiems politiniai. Kai kalbama apie transporto priemonių e, saugą, tai manome, kad ir Europoje, ir JAV transporto priemonės yra pakankamoji saugios, tačiau vis dėlto Europoje uh, pėstieji visai kitaip vertina transporto priemonių dizainą, tipą pagal e, saugos kriterijus. Todėl, kai kartais techniniai elementai gali tapti politiniais. Kolegos, kurie sukaupė daug patirties transporto srityje, sako, kad nedaug kas žino, jog aptariant mm, transporto priemonių reglamentą vyksta diskusijos ir dėl harmonizavimo, dėl transporto priemonių reglamento harmonizavimo. Todėl bandoma išsiaiškinti, kas vyksta tarptautiniu mastu. Kita vertus, nebūtinai TTIP turėtų iš naujo e, įvertinti tuos dalykus, kurie jau yra išspręsti jungtinių tautų kontekste. Jeigu jūs nuvyktumėte kovo 13 dieną į tarptautinį e, transporto priemonių reguliavimo formą, tai suprastumėte, kad iš tikrųjų nereikėtų plėsti e, TTIP e, reglamento, jeigu apskritai jau yra pakankamai daug suderintų nuostatų tarptautiniu mastu. Todėl transporto komitetas turėtų iškelti visus šitos klausimus, tuo labiau, kad yra pakankamai daug e, faktinės medžiagos, kuri rodo, kad sunku bus pasiekti susitarimą. Roza Damato. Ačiū. Pritariu sakytam susirūpinimui bendrai sutinku su ponu Vim van de Kamp. Na, ačiū, kad iškėlėte šios klausimus. Tai gali iš tikrųjų būti tokie klausimai, kurių gal reikėtų vengti visokios rizikos, kai eina kalba apie dėrybas Tai klausimai yra labai svarbus. Ne visuomet viskas skaidru susitarime. Gal reikėtų pakviesti ponę Malstrom, kad jie ateitų pas mus. Mm, ji tai gana įdomiai sprendžia. Būtų įdomu pasikeisti nuomonėmis su ją. Bet kokiu atveju, man atrodo, socialiniai, aplinkosauginiai klausimai turi būti įtraukti, nepaprastai svarbu mm, viešo sektoriaus paslaugų apsauga, taip pat urbanizacija, kiti dalykai, mm, keleivių teisių apsauga, ir galime pageri, galime panaudoti išsitarimą, kad mm, santykiai pagerėtų. Uh, Mm, tai aišku, galima padėti spręsti įvairius konfliktus tarp stambių korporacijų. Pavyzdžiui, paminėsiu Airbus. Tai galėtų būti priemonė lengviau spręsti konfliktus, problemas. Keitimasis informacija duomenimis taip pat labai svarbu, ypač po Charlie Hebdo išpolių Paryžiuje. Mm, saugumo klausimai yra nepaprastai svarbus, bet tai yra komerciniai duomenys. Kai jie tinkamai naudojami, jie gali turėti didžiulio poveikio transporto sektoriui. Tai visos tos um, pirminės sąlygos turi būti įvykdytos prieš pradedant dėrybas. Mekelim. Nepamiršysiu, kai prašysit žodžio. Tai jau. Kyllä se ehti vielä nytkin. Ihan hyvin. Ei mitään. Pirmininkė. Taip galima dabar nepergyventi dėl laiko. Pirma, noriu mm, šiltai padėkoti pranešiai už nuomonę. Noriu visiems priminti, kad būtų gerai, jeigu tekste atsispindėtų tai, ką mes pirmai sakėme dėl proceso skaidrumo ir to, kaip yra atsižvelgiama į visas priemonę, visas rytis, ar kažkas ignoruojama. Tačiau mūsų frakcija na, netrykšta per nelik dideliu džiaugsmu dėl TTIP visų dėrybų ir viso proceso. Priešingai, mūsų pozicija gana kritiška, mes nerimaujame dėl to, prie ko nuves mus šis paketas. Kaip Bas e, Eichhaus teisingai pasakė, mm, norėčiau ir aš paremti tą mintį. E, yra ir kitų dalykų pasaulyje, ne vien tik tai, tai, tai padėrybos. Turime būti budrus ir nepamiršti, kad pokyčiai vyksta ir ne visose dėrybose mes dalyvaujame. Norėčiau pabrėžti, kad transporto sektorius turėtų sulaukti pakankamo dėmesio ir TTIP turėtų nepakenkti socialinėms teisės aktams. Negalime leisti, kad būtų socialinio dempingo, ypač transporto sektoriuje, kaip dabar, nes čia kalbu iš patirties. iš patirties e, bendravimo su amerikiečiais, kaip e, Vandenkamp paminėjo mm, laivų pramonę, laivų statyklas, pavyzdžiui. Aš e, reikia galvoti apie ją situaciją, pavyzdžiui, ledlaužiai ir mm, laivyba visa. Aišku, kad amerikiečiai kad e, Europa nėra pastačius nei vieno laivo Amerikai, nors galime taip padaryti gal šimtą kartų pigiau ir geriau. Aš suprantu viską, kaip viskas vyksta, pavyzdžiui, Amerikos kongreso lygmenių. Jie jie, jie galvoja apie savo šalies vis žinias, kompetenciją, darbo jėgą. Merci. Uh, merci beaucoup uh, au, au rapporteur pour. Uh... Noriu padėkoti pranešėjai už tuos pasiūlymus, kuriuos mes svarstame dabar. Mm, tikrai uh, eina kalba apie komercinę sutartį ir visi klausimai dėl transporto nėra aiškus, tai neįtikėtina. Kalbame su įvairių šakų atstovais, automobilių, aviacijos išties atstovais ir žinome, kokia yra Europos pramonės situacija, kaip sunku yra patekti į Amerikos rinkas. Tai tokie elementai turi būti bent jau aptariami, tai yra nepaprastai svarbu mūsų pramoniai, mūsų įmonėms. Mm, dabar dėl tų visų mm, pozicijų, kurias mm, prisakė panas Leistrit, socialdemokratų frakcijos vardu, aišku, čia nieko ir nepridursim, mes pritarėme mūsų, mes pritarėme tai pozicijai, man atrodo, tai pozicijai pritarė dauguma parlamentarų, tai tam, kas išsakyta nuo socialdemokratų. Toliau dėl arbitražo teismų mes galvojame, kad tai tikrai yra labai svarbus ir labai neraminantis klausimas. Danke sehr. Marie-Christine Ayan. Marie-Christine Ayan. Ar nu tu? Nacionalinis frontas, kuriam atstovauju, nori aiškios pozicijos dėl dėrybų, dėl transatlantinės investicijų partnerystės. Jeigu tos dėrybos, jeigu jų rezultatas bus susitarimas, tai aišku, tai kainuos mūsų laisvėjai, mūsų demokratijai, mūsų ekonomikai. Ir patys amerikiečiai šį susitarimą a, vadina ekonominiu a, mechanizmu. Tai aišku, kad reikia dėrybose įtraukti tokius lausimus, kurie susijęs su transportu. Priešingai nei JAV, Europos Sąjunga mm, atsisako ginti, saugoti savo strateginius sektorius, o JAV taiko aiškius pribojimus, pavyzdžiui, užsienio dalyvavimui jų oro mm, linijų kapitale ir taip toliau. Akivaizdus yra disbalansas tarp tų ribojimų, kuriuos taiko JAF europinėms avialinijoms ir to, kokios, kokias pozicijas gali užsiimti amerikiečių avialinijos pas mus. Amerikiečiai, aišku, ir toliau gins savo strateginius sektorius, tarp jų ir civilinės aviacijos. O mes Europoje to nedarome ir tai reiškia, kad Europa rizikuoja todėl kad tai dar paaštrins tą krizę, kuri krečia valstybių narių aviacijos sektorius. Jetzt Pavel Telička. Pavel Telička. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, uh... Ačiū pirmininkė, kolegos, aišku, transporto komitete uh, liečia šie klausimai. Uh, Mm, tikrai yra elementų, kurie patenka į mūsų kompetencijos rytį, bet kita vertus yra tokių klausimų, kurie nuomonėje išryškinti kaip tokie, kurie galėjo būti sprendžiami, bet nėra sprendžiami. Akivaizdu, kad mm, mes nerengėme to dėrybinio mandato, nei jo tvirtiname, tą darė komisija ir taryba, kaip vienas iš kolegos sakė. Uh, prasminga būtų pakviesti komisijos narę Malmstrom ateiti pas mus, pasikalbėti šiais laspais. Ir aš netgi sakyčiau, kad būtų gerai susitikti su dėrybininkai, su tais, kurie kasdien užsima šiais klausimais dėrybose. Uh, būtų gerai pasiaiškinti, kodėl kai kurie klausimai neįtraukti, neatspindėti, būtų gerai apie tai pamastyti ir ypač, pavyzdžiui, standartus rytis, kuri gali būti aktuali mūsų kompetencijai, reikėtų gal daugiau apie tai pakalbėti tai aš um, sakyčiau, kad gal vertėtų pakviesti ponę Manstrom. Ir um, nežinau, jūs aišku, visi spręsite, bet iš mano patirties kitose komitete sakyčiau, kad tai būtų prasminga. Toliau dar vienas dalykas, kas aktualu ne tik šiam komitetui, bet ir kitiems komitetams, tai yra populiarus klausimas. Būkime sąžiningi, atviri gan neseniai um, kitas susitarimas tokio pat pobūdžio sutartis taip pat e, sulaukė panašaus skaidrumo dėl to, kad parlamentas padarė spaudimą. Mes visi buvome įleisti į skaitimo salę ir, ir buvo mūsų pastabų dėl nuostų, gavome daug medžiagos. Taigi, grįžtant prie nuomonės projekto, noriu pasakyti, kad uh, Pagrindiniai klausimai yra identifikuoti. Manau, kad um, pranešės uh, panas Vandenkamp ypatingą dėmesį kreipia į transporto klausimus, tai yra svarbu. Galbūt mes dar kelias mintis pateiksime vėliau, bet man atrodo, kad dokumentas yra gerai subalansuotas. Ir dar kartą priminsiu tą mintį, kad reikėtų pakviesti komisarę. Karima Deli. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu labai greitai dėl transatlantinės sutarties nedaug kas yra pasakyta apie transportą, yra tik tai kelios bendro pobūdžio frazės dėl um, oro ir jūrų transporto. Ir tiek aš manyčiau, kad mm, po susitarimo tarp JAF ir ES dėl oro sektoriaus nėra tikrai to abipusiškumo, nėra lygybės ir reikia galvoti, pavyzdžiui, apie vidaus navigaciją, reikia akcentuoti mm, aplinkosauginį laivų aspektą būtina, aišku, galvoti apie europinės normas ir amerikiečių normas, kurios yra daug žemesnės, tie standartai yra žemesni, tai to reikia nepamiršti ir tikiuosi, kad tai atsispindės pono Vandenkamp nuomonės projekte. Tomas Poweba. Tomas Paremba. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja bardzo krótko chcę. Ačiū, pana pirmininkė, trumpai noriu visiems tik padėkoti, pirmiausiai pranešėjų už e, visapusiškų logiškų rekomendacijų ir ECR frakcijos, ECR frakcijos vardu, kaip ir anksčiau kalbėjusi kolegė, noriu paminėti, kad tai taip susitarimas gali atverti didelės galimybės Europos transportui, jeigu ypač dviejose srityse bus tinkamai susidarėta, tai yra skrydžių oro transporto srityje, kuomet Europos keleivių gabenimo e, kompanijos galėtų pradėti prekiauti į JAV miestus e, skrendančių lėktuvų bilietais. Šiuo metu taip pat atsiveria nemažai galimybių e, jūrų transporto, kadangi šiuo metu prekyba arba jūrų transportas JAF gali vykti tik tai JAF pagamintais ir registruotais laivais. Aš manau, kad e, tokia protagonistinė praktika turėtų būti panaikinta. Aš, e, kaip Lenkijos atstovas, esu įsitikinęs, kad e, derantis dėl TTIP susitarimo Europos transporto sektorius gautų naudos ir galėtų greičiau ir geriau vystytis. Ačiū. Norėjau atkreipti dėmesį į tai, kad e, aš atstovauju transporto komitetui, e, komitetų pirmininkų suėgoje, e, tai darbo grupė, kurią įsteigė parlamento pirmininkas specialiai dėl tėti dėrybų Vin Pandekamp man leidus susipažinti su savo pranešimo projektu ir aš galėjau netgi du pakeitimus atlikti, noriu už tai padėkoti. Manau, kad e, labiausiai krenta į akis oro ir jūrų transporto srityje taikoma neteisybė, e, nes e, JAP nepripažįsta ES kaip vienos institucijos ir JAV su visomis kitomis šalimis e, pasirašo susitarimus bendradarbiavimo šiuose dviejose statise, tačiau ES nepripažįsta kaip e, tokios, pasirašinėdamos atskiras sutartis su valstybėmis narimis, todėl JAV gali dalyvauti mūsų vidaus rinkoje, mes jų ne. Ir aš pirmininkas Šulčiui pasakiau, kad e, sutiksiu dėrėtis dėl TTIP tik tuo atveju, jeigu JAV pripažins ES kaip instituciją, taip pat jūrų ir e, oro transporto srityje. O kas už viso tos nepripažinimo slypi, žinoma, ekonominė nauda. Ir Gezinė Maisner yra teisi JAV visiškai neketina pakeisti savo pozicijos, taip pat ir derantis dėl TTIP, tačiau iš e, kolegų e, Kilimo ir Maisner girdėjome aiškiai, kad JAF neketina šios, e, šios savo pranašumo atsisakyti ir nenori dėl to darytis. Ir čia kalba eina apie reglamentavimą ir Basas Aikautas apie tai kalbėjo transporto srityje. Na, daug kalbama apie 500 tūkstančių darbo vietų, ponas Dehiuštis apie tai nuolat kalbėjo. Šiau dabar jau apie tai nekalbama. E, ir aš sakiau, 500 tūkstančių naujų darbo vietų yra labai gerai, tačiau jeigu tik tai 10 tūkstančių iš jų bus sukūrima pas mus, o 490 tūkstančių jav, tai nieko gero mums. Taip pat reikia pasakyti, kad dėrybos vyksta visiškai slaptai, bent jau iki šiol. Tai yra neįtikėtina. Reikia užtikrinti skaidrumą, nes e, dokumentus, dėl kurių susidėrėta, mes gauname praėjus savaitį. Komisija pažadėjo padėti pagerinti, tačiau galėjo tą padaryti jau prieš metus. Antras e, dalykas yra tie arbitražo teismai papildomi. Žinoma, derantis su e, diktatoriškomis valstybėmis tokių arbitražo teismų reikia, tačiau tiek JAV, tiek ES yra demokratinės šalis ir gali kreiptis į įprastus teismus ir e, jeigu e, viena ar kita įmonė mano, patyrusi tam tikros ekonominės žalos gali kreiptis į ES teismus, jeigu ta žala atsirado dėl prekybinių santykių su JAF. Amerikiečiai to nenori, tai aš galiu pasakyti, kad e, kai kuriuose sektoriuose, pavyzdžiui, automobilių pramonėje galioja tam tikri griežtesni reikalavimai nei pas mus, tačiau dėl jų taip pat turi priimti sprendimus parlamentai, teismai, o ne nežinia kas. Todėl ir šios aspektus turėtume vertinti skeptiškai, nes prekybinių kliūčių jau nebeliko ir dabar jų nebėra, nes mes galime laisvai prekiauti kalba, eina apie įvairaus pobūdžio reglamentavimą ir todėl turime būti labai atidus, e, kad e, iš mūsų nebūtų atimtos, atimtos nei demokratinės, nei teisės veiklos priemonės. Gezinė Meisnerdu. E. Aš tikrai norėčiau, kad tu, būdamas šiame komitete, pateiktume informaciją, pateiktume viską, kad nebūtų eliminuotos tos nuomonės, kurios buvo neigiamos, ne tik tai, kad tu pateiktumai, pristatytumai palankius vertinimus. Jones Act aš taip pat minėjau kaip vieną iš perspektyvių dokumentų, todėl dar kartą prašau, kad tu nuvykęs į tą posėdį kaip komiteto pirmininkas tiesiog pasakytumėt, kad komitete laikomasi įvairiausių skirtingų nuomonių. Žinoma, aš puikiai žinau, kad ir frakcijose, ir komitetuose nuomonė skiriasi. Taigi aš visada e, kalbėdamas turėsiu tą omenyje ir žinoma, labai svarbu apibendrintai pristatyti šitą nuomonę. Labai svarbu užtikrinti skaidrumą. Iš tikrųjų daug uh, ko yra pasiekta, tačiau negali būti jokių mm, e, įslaptintų ar neįslaptintų tekstų. Žinoma, galima su jais visada susipažinti. Aš dėrėjusi dėl daug susitarimų, dėl daug sutarčių ir dėl. Bet šitas sustarimas reikalauja ypatingo skaidrumo ir jokio konfidencialumo, ar ypatingo konfidencialumo čia negali būti. Žinoma, aš jums paprieštarausiu, tačiau yra įvairiausio lygio dokumentų slaptumas. Vienus galima skaityti be pribojimų, susipažinti ir taip toliau, o kitus galima tik tai skaityti, su jais susipažinti, bet jų negalima kopijuoti, fotografuoti ir taip toliau. Kas iš to, jeigu aš nueisiu į slaptą įslaptintų dokumentų kambarį ir ten susipažinsiu su tais dokumentais. Taigi, jeigu kas nors pasikeis, aš pateiksiu Jums informaciją. Ji bus naudinga Jums visiems. Dabar Marko Durkov, komisijos atstovus, tokį žodį. Ačiū, pirmininkė. Aš esu pagrindinis darybininkas dėl paslaugų ir galiu atsakyti į kai kurios klausimus, kuriuos jūs iškėlėte, į kai kuriuos, žinoma, negalėsiu atsakyti. Aš negaliu paminėti visų su transportu nesusijusių klausimų, pavyzdžiui, investicijų apsauga ir taip toliau. Aš tiesiog perėdamas prie transporto temų pakalbėsiu apie skaidrumą. Manau, kad komisarė Malmström įdėjo labai daug pastangų ir jūs pritarsite, kad ji per pastaruosius mėnesius ir savaitės tikrai e, pasiekė, kad būtų įrengtos dokumentų e, skaitimo e, skaityklos patalpos ir parlamentarai taip pat nekarto minėjo, kad šitos dėrybos yra beprecedentinės, turint omenyje skaidrumą. Iš tikrųjų, šitos dėrybos rodo, kad derintis dėl TTIP yra siekiama užtikrinti kuo daugiau skaidrumo ir visuomeniai, ir parlamentarams, Europos parlamento nariams, ir nacionalinių parlamentų nariams, taigi pasiekta daugiausia negu buvo padaryta iki šiol. Tiesiog Norėčiau dar kartą pasakyti, kad parlamentarai gali susipažinti skaitykloje su visais ES pateiktais e, dokumentais, susijusiais su transportu, jūsų kontekste žinoma. Nuomonėje reiškiamas e, požiūris, kad darybų metu transporto klausimams dar nebuvo skirta daug dėmesio. Aš dėry, esu dėrybininkas dėl paslaugų nuostatų, tačiau jeigu jūs jau buvote atvykę į tą dokumentų salę, tai galėtumėte patvirtinti, kad 13 metais buvo daryboms pasiūlyti du pasiūlymai. Vienas dėl oro transporto, kitas dėl jūrų transporto. Ir tai yra pakankamai išsamus, nors ir nedetalūs dokumentai, kuriuose atsispindi ES požiūris į darybas transporto srityje. Jūs paminėjote Jones Act ir taip pat kontrolės priemonių apribojimus aviacijos srityje, taip pat oro skrydžių saugą, jūs minėjote pripažinimo procedūras iš tikrųjų realybė visiškai būtų nepakankamai atspindėta, jeigu teiktume, kad transportas nesispindi pakankamai darybose. Iš tikrųjų, savo nuomonėje jūs teisingai pastebėjote, kad reikia ypatingą dėmesį skirti prieigai prie Junktinių Amerikos valstijų rinkos, Jūs e, sakėte, kad reikia užtikrinti pakankamą prieigą, vienodą prieigą prie ES ir JAV viešųjų pirkimų rinkos. Žinoma, Junktinėse Amerikos valstijose yra kol kas pakankamai griežtų apribojimų ir mes darybinėje darbo atvarkėje atkreipiame dėmesį į šitos klausimus, o transporto srityje infrastruktūrai yra keliami pakankamai griežti apribojimai. Taigi ir viešųjų pirkimų srityje, ir kitose srityse mes keliame klausimus susijusius su transportu. Taigi mūsų manimu darant kokius nors, e, e, darant išvadas reikėtų tiesiog tinkamai atspindėti realią tikrovę. Be to, 2013 metais parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje buvo minima, kad transporto klausimai turėtų būti labai rimtai pristatomi ES darybinėje pozicijoje. Žinoma, yra Junktinėse Amerikos valstijose tam tikrų sudėtingų klausimų, pavyzdžiui, susijusių su nacionalinė nu, saugumu. Jones Act buvo priimtas siejant su nacionaliniu saugumu tiesiogiai ir nacionalinio saugimo nuostatos gali lemti sprendžiant klausimą, ar tokios nuostatos apskritai yra suderinamos su ES ir JAV mm, sutartiniais santykiais. Mūsų kolegos Vašingtonė sako, kad ne visi pasiūlymai pasiteisins, kadangi ir praeitie nepavyko susitarti dėl visų dalykų. Žinoma, reikia pripažinti, kad ir Junktinėse Amerikos valstijose jūrų transporto srityje ir aviacijos oro transporto srityje dar susiturime su tam tikra opozicija. Taigi dar kart noriu pakartoti, kad su visais dokumentais galite susipažinti skaitykloje. Jau įvyko septyni dėrybų raundai ir iš jų jūs galite padaryti išvadą, kad mes investavome labai daug laiko ir žinome, e, pakankamo dėmesio skiriame transporto klausimams, kol kas nesusitarėme dėl apribojimų atšaukimo, tačiau reikėtų atsižvelgti tai, kokiame darybų etape dabar esame. Taigi, pirmininkas teisingai pastebėjo, kad išlieka tradiciniai apribojimai transporto srityje. Tradiciniai prekybos apribojimai, pavyzdžiui, yra apribojimai dėl investicijų, jūs galite tik tai 25 procentus akcijų įsigyti oro transporto bendrovės e, įsigydami Junktinėse Amerikos valstijose Jones Act taip pat neleidžia vykdyti tam tikrų operacijų tarp dviejų JAV uostų siekiant atsižvelgti į off, offshorinės e, pramonės interesus. Taigi yra pakankamai daug jautrių klausimų. Vienas iš tokių prekybos barjerų yra galimybė dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kadangi yra reikalaujamas tam tikras investicijų procentas į Junktinės Amerikos valstijas. Taip, tai yra protekcionistinė politika, kuri buvo suformuluota ekonominės krizės metu. Tačiau transporte nėra tokių tradicinių prekybos apribojimų. Tačiau dar kartą norėčiau bendrindamas pasakyti, kad transportas pakankamai atsispindi mūsų dėrybinėje pozicijoje ir aš galėsiu pateikti e, papildomas informacijos, galbūt ir aukštesnių lygių, tuo labiau, kad aš dirbu tik tai paslaugų srityje, tačiau galvojant apie transportą, Jūs labai teisingai pastebite, kad transporto klausimas ir turi ir politinį atspalvį derantis dėl TTIP. Manikamp, baigiamas žodis. Zy... Papirminkė, labai ačiū. Tiek e, noriu padėkoti kolegai, kolegoms tiksliau, Europos parlamento nariams bei komisijos atstovams. Manau, kad gerai jau kartu vyksime vasario mėnesį į Junktinės Amerikos valstijas ir galėsime išsamei pasikalbėti apie tai, kaip turėtų atrodyti transatlantinė priekybos investicijų partnerystės sutartis. Iš tiesų labai sunku įtraukti į mano rengiamą nuomonę visus pasiūlymus, kuriuos kolega Leikfridas teikė. Laimiai esu taip pat ir INTA komiteto narys ir galiu diskusijas, e, kurios čia vyksta, apie jas informuoti ir intą komitetą. Ponui Eichautui galiu pasakyti, kad kai vieną kartą esi giriamas yra gerai, kai du kartus esi giriamas, tai jau reikia suklusti, o kai trečią kartą esi pagiriamas, tai jau gali tikėtis labai daug pakeitimų. Taigi pažiūrėsiu, kokie jie bus. Na, dabar žvelgiu į e, kolega iš liberalų frakcijos, tikrai būtų neblogai, jeigu transporto komitetas susitiktų su ponia Malmström tam, kad būtų galima ant likštelės padėti ir politinį transporto sektoriaus svorį. Derantis aš e, manau, kad tas tiesioginis bendravimas su darybininkais galbūt nebūtų pats geriausias e, dalykas, kurio galėtume imtis, nes aš pasisakau už aišku funkcijų atskirimą, politika turi dirbti savo darbą, dėrybininkai dėrėtis. Tačiau su komisijos narė Malstrom reikėtų susitikti. Buvo daug kalbama apie standartus, atviro dangaus politiką, skaidrumą. Ir aš tikrai įsigilinsiu į visus pakeitimus, o e, komitet, komisijos atstovų raginimas e, ir patarimas dar kartą nuvykti į e, kambarį, kur galima susipažinti su slaptais dokumentais, tai aš jo mielai pasinaudosiu. Pinkas, ačiū, tačiau ne visi gali į tą kambarėlį patekti ir susipažinti su visais dokumentais. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi vasario 5 dieną, 12 valandą. Tokiu būdu šį posėdį dabar baigtume ir pradėtume koordinatorių posėdį, kuris jau bus neviešas.